Mėly kolegos, panės ir ponai, pradedame posėdį. Šiandien dirbsime tokioje salėje, kuri paprastai yra skiriama taikinimo posėdžiams. Tačiau mums pasiekmė yra ta, kad biudžeto komiteto pirmininkas nesėdi dabar aukščiau negu visi kiti e, dalyviai, tai, tai yra blogai. Ir kita vertus mes neturim laikrodžio čia ir nežinom tuomet, e, kaip teka laikas. O visais kitais požiūriais posėdis vyks kaip paprastai. Darbo tvarkę turite. Aš siūlau įrašyti į punktą kiti klausimai papildomą punktą. Ten aš e, norėčiau pakalbėti apie humanitarinę pagalbą Sirijai ir užsienio reikalų komiteto pirmininko e, prašymų įtraukiu tą punktą. Jisai paprašė manęs pakalbėti šitą temą. Tad po e, kitų punktų, kuomet jos aptarsime, dar šitą klausimą aptarsime. Jeigu nėra kitų jokių komentarų, tuomet dabar tvarka yra patvirtinta. Toliau pirmininko pranešimai, pirmininko pranešimai išdėstyti yra medžiagoje. Toliau trečias punktas posėdžio protokolo tvirtinimas. Balandžio 24 dienos posėdis, jeigu nėra komentarų dėl šio protokolo. Vėja, tas posėdis buvo gana sudėtingas, tad Nesant komentarų patvirtiname šį protokolą. Dabar pereiname prie ketvirto, penkto, šešto, devinto ir dešimto punktų, kuriuos nagrinėsime kartu. Tai yra padėtis dėl daugiametės finansinės programos susidariusi padėtis dėl šios programos bei 13 e, metų taisomojo biudžeto projektas. Aš e, greitai pateiksiu bendrą informaciją, o paskui ją papildys ir kai ką galbūt pa, pakoreguos, ką aš sakiau, mūsų įvairūs panašiai. Visi žinote, jog Europos parlamentas kovo 13 dienos rezoliucijoje labai aiškiai pasisakė ir, ir, ir privačiose pokalbiuose, ir viešose pokalbiuose nekarta e, patvirtino ir mūsų parlamento pirmininkas taip pat yra nekarta sakęs įvairiuose susitikimuose, jog mes daugiametės finansinės programos klausimų, aišku visų pirma, Mes e, turime sulaukti dėrybų pabaigos šito klausimu, tačiau mes manome, kad e, kad būtina pasiekti susitarimą dėl e, mokėjimo signavimo 13 metais. O šiuo klausimu reikia pasakyti, jog yra du skirtingi aspektai. Vienas iš jų yra susijęs su taisomuoju biudžetu numeris vienas. O čia kalba sukasi apie Kroatijos stojimo finansavimą ir apie ES politikų e, vykdymą Kroatijos atžvilgių nuo pat e, Kroatijos įstojimo Liepos 1 dieną, o kita vertus, taisomasis biudžetas numeris 2, jo suma yra 11 milijardų 200 milijonų, tokią, siūlo, tokią sumą siūlo komisija. Ir 2012 metų dėlspinigiai čia turi būti sumokami ir taip pat finansuojamos paraiškos dėl mokėjimų 13 metams. Po įvairių dvišalių susitikimų ir iškylus e, sunkumų pirminkančiarijai ir tarybai, norint e, patvirtinti ryšį tarp finansinės programos 2020 e, metų ir 12 metų biudžeto. 324 sutarties 324 straipsnio nuostatomis šiame kontekste nori remtis parlamentas. Susitikime su Europos komisijos pirmininku ir pirmininkas Šulcas ir aš pats, taip pat Airijos premjeras Gilmor. Bandėme pasiekti kompromisą šituo klausimu ir bandėme užtikrinti, kad vyktų darybos dėl abiejų šitų aspektų. Ir susitarimas, kompromisas buvo pasiektas praeitą savaitę. Susitarime yra numatyta, jūs beje gavote ataskaitos tekstą. Taigi ten numatyta, jog taryba, norėdama parodyti, jog supranta parlamentų susirūpinimą, ten taip pat uh, pasakyta, jog pirmininkaujantį Airiją taip pat e, pritarė tam susirūpinimui ir taryba siekia užtikrinti papildomus mokėjimus 13 metais. Pirma mokėjimo dalis 7 milijardai 300 milijonų iš pradžių, o kit, kiti mokėjimai bus e, padaryti vėliau. Antroji mokėjimo dalis turėtų e, vykti kartu su susitarimu dėl daugiametės finansinės programos. Rytojaus dieną biudžeto komitetas, žimdamas politinio pobūdžio rezoliuciją, priėmė taisomą į biudžetą numeris 2, taisomą biudžeto projektą numeris 2 į rezoliuciją rašydamas ant, antrąjį taisymą biudžeto projektą. Noventas e, patikslino, jog mokėjimai bus daromi dalimis ir jog antroji dalis vyks tuomet, kai bus susitarimas dėl e, finansinė, daugiametės finansinės programos, o pirmoje dalyje bus 7 milijardai 300, 200 milijonų. E, Ten taip pat e, sakoma, kad Europos komisijos, kurias e, pateikė, e, kad bus atsižvelgta į Europos komisijos prioritetus, ne tik tai į parlamento prioritetus. Šios savaitės pradžioje buvo nutarta, jog turės vykti trilogas dėl daugiametės finansinės programos ir buvo surinktas to klausimų posėdis, gana trumpas posėdis, todėl kad e, iškyla techninių problemų pirmininkaučiai e, Airijai, bet posėdis trūko vis dėlto pusantros valandos, nors ir buvo trumpas. Ir e, mūsų delegacija ir mūsų pranešėjai priminė parlamento poziciją dėl tų aspektų, dėl kurių bus deramasi. Šie aspektai yra tokie - lankstumas, peržiūra, praėjus pusė laikotarpio, nuosavi ištekliai, biudžeto ventisumas ir e, skaičiai. Mes ypač pabrėžėme skaičių aspektą, todėl kad e, jau keletą savaičių mes girdėjome kitose institucijose, netgi kartais ir parlamente, sakant, jog kadangi dėl skaičių e, vadovų taryba jau tarė savo žodį, tai tie skaičiai yra galutiniai, tačiau taip nėra. Dėl visko galima dėrėtis. Tai nereiškia, kad parlamentas kariaus su kitomis institucijomis dėl absoliučiai visko. Tačiau kovo 13 dienos rezoliucijoje ir ypač e, turiu galvoje skaičių aspektą ir ketvirtąją dalį, taip dėl to parlamentas pasakė štai ką. Yra dvi skaičių kategorijos, yra e, bendros viršutinės rybos dėl e, mokėjimo signavimo ir taip pat yra biudžeto e, eilutės bei biudžeto įvairios kategorijos ir jų padalymas. Ir tas padalymas nepriklauso nuo tų dėrybų, dėl kur, ne tų dėrybų, kuriuose dalyvaus biudžeto komitetas, bet priklauso nuo reglamentų, kurie reglamentuoja įvairias politikas žemės ūkio politika, sanklaudos politika, tas politikas, kurios reikalauja daug lėšų, tad e, yra įmanoma, jog parlamentas, dėrėdamasis dėl šitų politikų ir dėl tų reglamentų, pasiūlys e, kitokį e, paskirstimą negu kad tas, kurį siūlo taryba. Todėl mes ketiname čia taip pat į į darybas e, įvesti ir tą darybų dėl skaičių aspektą. Mes e, ir tarybai, ir pirmininkančiai Airijai pateikėme reglamento dėl daugiametės finansinės programos projektą ir taip pat tarp institucinio susitarimo projektą. Ir ten tose pasiūlymuose išdėstyta parlamento poziciją, nes šios dokumentus rengia mūsų pranešėjai. Jūs šitos dokumentus gavote elektroniniu paštu. Jūs juos gavote valandą anksčiau negu Europos komisija, e, pirmininkaujantį Airiją ir tarybą. Taip pirmadienį mes e, nusintėme tuos dokumentus, o paskui mes nusprendėme, kad e, gegužės 28 dieną vyks formalus trilogas, tačiau kadangi laiko yra mažai ir kadangi visų trijų institucijų bendras tikslas yra padaryti kaip galima daugiau pažangos, pirmininkaujant Airijai, tai yra iki Liepos mėnesio pabaigos, iki Birželio mėnesio pabaigos, atsiprašau, Ir e, tas tikslas yra bet kuriuo atveju susitarti iki, iki vasaros bent jau, iki, iki Airijos pirmininkavimo pabaigos. Ir dėl to mes manome, kad turime dabar padirbėti truputį intensyviau. Ir mūsų pranešėjai pasakė, jog jie yra pasirengę e, dirbti kasdien kitą savaitę Strasbūrė pasirengę susitikti su savo kolegomis iš komisijos ir tarybos. Tarybos e, pozicija. Taryba mano, kad techniniai posėdžiai turi vykti e, tar tarnautojų lygmenių, o parlamente Mes e, apsitarėm to klausimu ir aš e, ministrui Gilmorui pasakiau ir jisai pritarė tam, ką aš sakiau. Aš sakiau, kad parengiamieji e, sustikimai turi vykti politinių lygmenių. Tai mūsų nuomonė tai turi vykti pranešėjų lygmenių. Aišku, paskui komisija ir taryba pačios nuspręs, kokie jų atstovai gaus politinius įgaliojimus šiam dalyvavimui e, darybose su mūsų pranešėjais. Bet e, kita vertus mes e, labai pasitikime mūsų administracinę komandą, sekretoriatu, turint omenyje tuos aspektus, kuriuos aš minėjau, tai tie aspektai yra labai politiniai aspektai ir aišku, tie aspektai turės būti išversti į techninę kalbą ir mums reikės visos techninės komandos, tačiau mūsų pasirinkimas bus politinio pobūdžio pasirinkimas, todėl visų pirma, čia turi būti daromas politinio lygmenio. Dėl šitų dalykų mes susitarėm parlamente. Mes taip pat pasižymėjome antradienį, tai yra už vakar, jog iškylo daug nejaukumo, kuomet Kofinui buvo pateiktas e, taisymo biudžeto projektas numeris 2 ir tuomet finansų ministrai posėdžiavę visiškai nesižvelgia į tai, kas buvo susitarta e, savaitę anksčiau aukščiausio lygio susitikime. O mes susitarėme 324 straipsnio. O mes sakėme, kad e, mokėjimo signavimai bus mokami e, dalimis. Pirmoji dalis 7 milijardai 3, antroji dalis, antrosios dalies e, suma dar bus patikslinta, nes taryba nenorėjo formaliai įsipareigoti, kad būtų 11,2. Tačiau tai bus padaryta, kuomet bus susitarta dėl daugiametės finansinės programos. Ir Mes pritarėme padidinti mokėjimo signalumus 13 metais, pritarėme, kad e, pirmoji dalis būtų 7, 3 arba daugiau, pritarėme, kad 7.3 e, būtų mokami tuomet, kai bus pasirašyta dėl daugiametės finansinės programos, o dėl papildomo finansavimo paaiškės spalio mėnesį. Tai nėra visiškai tas pats, viena vertus 7,3 milijardai Tai yra po ilgo kontaktinės grupės posėdžio mes nusprendėme nesiųsti labai neigiamo signalo, tačiau kita vertus nusprendėme, kad vis dėlto neturime rodyti, kad esame naivus. Tad turint omenyje visus tuos e, aspektus, turint omenyje, kad e, vyko daug e, nuolatinių sustikimų tarp pranešėjų ir jų e, kolegų iš kitų institucijų. Vyks taip pat 28 diena trilogas, mes e, rengiame taip pat e, darbo grafiką birželio mėnesį įvairius susitikimus. Mano nuomonė, birželio mėnesį reikės papildomų dviejų arba trijų trilogų, kuriuose dalyvaus mūsų pranešėjai. Bet tuo pat metu aš vakar vakare telefonu ministrui Gilmorui pasakiau ir, ir, ir, ir raštu dar šiandien tą patį patvirtinau, nes e, parašiau laišką kartu su pirmininku Šulcu. Mes nusiusim šiandien tą laišką ir, ir paskui jūs gausite to laiško kopiją. Tame laiške mes primename, jog mokėjimų asignavimai 13 metams yra labai svarbus klausimas e, parlamentui, tai yra būtina iš ankstinė sąlyga dėl susitarimo dėl daugiametės finansinės programos ir mes ten sakome, kad ekofino nuomonė yra priešinga negu kad nuomonė, kuri buvo išsakyta, kuomet buvo susitarta anksčiau. Tai yra, kad Ekofinas išreiškė kitokią nuomonę negu savaitę prieš tai su, su mumis e, tarosis pirmininkaujantį Airiją ir jos atstovas, bendrųjų reikalų tarybos pirmininkas. Tad reikia dabar, kad pirmininkaujantį Airiją nuspręstų, ar jinai nori, kad e, susitarimas dėl daugiametės programos būtų pasirašytas pirmininkaujant Airijai, ar jinai nori atidėti e, šį klausimą iki spalio 15 dienos. E, anksčiausiai, aišku, su sąlyga kad mes e, dar pritartume daugiametės finansinės programos turiniui. Tad e, būtent tokiamis sąlygomis vyksta dabar e, tos dėrybos dėl daugiametės finansinės programos ir dėl e, e, mokėjimo signavimo. Ir paskui dar grįšime prie taisomojo biudžeto atskirų aspektų, dėl kurių kyla problemų. Ar dabar kolegos mane papildys. E, pranešėjai galbūt norėtų kai ką pakomentuoti. Raimer ne, Ivaila ne, Žanliuk nenori, An taip pat ne. Matot, kaip vyksta viskas pagal stalininę sistemą, kai pirmininkas kalba, pranešėjai tyli. Iš tikrųjų, jūs puikiai suprantat, kad mes dirbam labai kolegiškai ir aš labai dėkingas pranešėjams ir kitiems uh, E, kolegoms. Mes dirbam puikiai sutardami ir taip pat puikiai bendradarbiaudami su pirmininku Šulciu. Pone Diurau, dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju už e, šį pristatymą, už tokią ataskaitą. Aišku, mes jau buvome kai ką girdėję apie šitos dalykus, aš noriu tik tai pabrėžti. Jūs beje dabar išdėstėte tos dalykus, bet aš noriu dar kartą pabrėžti, jog mano nuomonė, uh, tarybos pozicija, aš sutinku su jumis, kad turime toliau dirbti su taryba, bet tarybos pozicija yra praktiškai nepriimtina, todėl kad e, mes e, e, atsižvelgėme jų poziciją, o dabar jie nebesutinka su tais dalykais. Ir tuo būdu jie iš tikrųjų na, elgesi labai žuliai. Ir aš manau, kad čia iš tikrųjų yra tarybos bloga valia ir taryba vengia atvirų ir sąžiningų dėrybų. Aišku, mes matom, kad taryba nenori e, tokių, tokių dėrybų ir todėl turime būti labai atidus dėrėdamėsi su jais. Toliau dėl skaičių 7,3 milijardai aš e, noriu priminti, kad 16,2 yra tikra suma. Aišku, e, dabar 7,3 ir antroji galbūt 11,2 vis dėlto neapima to deficito, e, kurį mes turim. Nes mes pradedame su dideliu deficitu ir visos e, nes, nesumokėtos lėšos yra virš 200 milijardų, 217 milijardų yra administracinio vėlavimo daug čia. Kita vertus e, vyks daug trilogų, tų trilogų jums reikia. Tačiau manau, kad turime tikrai neskubėti. Ir manau, kad turime dirbti ramiai ir skirti laiko tiek, kiek reikia laiko. Ir kita, kita, kita vertus tai leistų mums galbūt sustiprinti savo poziciją darybose su taryba. Tad, kaip matė, iškyla čia tam tikro nerimo bet dabar matome, koks yra kontekstas ir kaip dirbsime per ateinančią savaitę. Dėkuoju, Izabelė, aš visiškai pritariu tam, ką jūs sakote. Nėra kitų. Salvador Gariga prašo žodžio, tačiau dabar jis šnekasi su savo kaimynais. Tai Ačiū pirmininkė. Aš norėjau tik pridurti, kad mes visapusiškai remiame viską, ką jūs ką tik pasakėte. Ir galėčiau tik išskirti ir pabrėžti dar kartą tai, kas buvo pasakyta anksčiau. Ne iš Marso čia nusileidome, o tarybos ministrai nenusileido iš Veneros. Jie atvyksta iš valstybių narių, kaip ir mes. Čia susirinkome tam, kad atgintume uh, biudžetinę drausmę ir nacionalinių biudžetų fiskalinį konsolidavimą. Nacionaliniai ministrai siekia to paties, o mes, e, Europos parlamento nariai, turime apginti ES biudžeto testinumą, kad jo užtektų 28 valstybėms narėms per artimiausius septynerius metus. Todėl man labai nepatinka tas e, nuolatinis kalbėjimas, kad taryba yra nusiteikusi prieš mus. Mes turime siekti bendros pozicijos. Ir pagal tą bendrą poziciją mums jau pavyko pasiekti visiems priimtiną susitarimą dėl trejato pirmininkavimo. Taip mes galime patvirtinti e, keičiamojo biudžeto skaičius, o tą biudžetą suformavo Europos komisijos biudžeto generalinis direktoratas. Deja, Europos tarybos pareiškime apie tai nėra kalbama. Mes žinom, kad e, atlikus daug darbo, o žinome, kas turima galvoje, kai sakoma, kad daug darbo finansų ministrai atliko. Taigi gerai padirbėjus pavyko susitarti dėl 7,3 milijardų eurų. Bet jeigu perskaitumėt e, ECOFIN tarybos išvadas, kad ir kaip atidžiai jas nagrinėtumėt, vargu aš žvelgtumėt kompromisą, dėl 2013 metų mokėjimų įsignavimų. Kalbant apie skaičius, kuriuos visos institucijos turi teisę pateikti koreguodamos biudžetą, tai pamatytume, kad Europos komisija 2013 metams siūlo 11,2, bet tai yra tik pradžia, tik pirmas žingsnis. Aš suprantu, kad mes turim tam tikros judėjimo laisvės ir dėl jos galime dėrėtis. Bet aš norėčiau paklausti jūsų ir panešėjo Lavyje, kurio šiandien salėje nėra, kad apie tai dar kartą pagalvotumėte. Liko viena savaitė, e, po to galbūt įvyks biudžeto ministrų tarybos sustikimas. Ir aš prašyčiau, kad būtų pakeistas ECOFIN e, pareiškimas ir būtų akivaizdžiai atspindėtas poreikis, būtinybė E, apimti e, mokėjimo signavimais tuos 11,2 milijardo. Taryba kol kas tokio pareiškimo nepaskelbė, jo reikėjo. Aš manau, kad tarybai vis tik pavyks išjudėti iš mirties taško. E, aš puikiai suprantu, kad mes turim dėrybų mandatą. Ir vienas iš svarbiausių dalykų yra dėrybos dėl finansų programos tikimės, kad ir taryba kitą savaitę jau turės darybų mandatą ir mes taip galėsime padaryti šiek tiek pažangos. Taryba visuomet e, remia mūsų biudžeto komiteto šūkį nesusitarta dėl nieko, kol nesusitarta dėl visko. Tas šūkis iki šiol galioja, e, niekas kol kas nėra aišku, daug kas dar kabo ore ir aš tikiuosi, kad iki birželio mėnesio susitarimą pasieksime. Raimer Böge. Ačiū. Alanai, iš savo perspektyvos. Aš e, nuo pat pradžių dėrybų e, stebėdamas trialogus parlamente galiu pasakyti, kad e, nusivyliau labiau negu bet kada anksčiau. Vienas dalykas yra visiškai aiškus ir būtina, kad vyriausybės valstybių narių tai suprastų. Jeigu Europos taryba prašo, kad pirmininkauti šalis greitai reaguotų ir sparčiai pradėtų diskusiją su Europos parlamentu, tai e, turime pripažinti, kad e, realiai tai nėra daroma taip, kaip reikia. Mes tengiamės šiuo to pasiekti, kad būtų pasistumėta į priekį, o pirmininkaujanti tarybai valstybė e, E, kol kas, deramo, e, kol kas negavo deramo mandato pradėti rimtas dėrybės su mumis. Tai, kas vykas ta pastarosiomis savaitėmis, yra skandalas, sakyčiau. Nors e, taryba skelbia pareiškimus, bandydama sukurti įspūdį, kad parlamentas kaltas dėl to, kad reikalai nejuda į priekį. E, nemanau, kad taip yra. Sakoma, tarsi parlamentas dėl visko kaltas. Aš noriu įspėti abi institucijas, kad ateityje taip nebebūtų daroma. Mes nesitaiksysime su tokio kaltinamojo vaidmeniu. Pažvelkime į pirmininkančios šalies e, tarybai pateiktus dokumentus. Juose nuradoma, kas turi būti padaryta dabartinėmis aplinkybėmis aiškiai pamatysite, kad diskusijos vyksta dėl keturių pagrindinių punktų, bet tai nėra vieninteliai punktai, dėl kurių turime dėrėtis. Manau, kad nėra pakankamai aišku, kokia yra judėjimo laisvė ir koks yra mūsų veiksmų pagrindas e, bendradarbiaujant tarp tarybos ir parlamento. Mes kalbam apie e, peržiūrą po rinkimų ir tos peržiūros tikslai bus kitokie negu dabar aptariamieji. E, ta pozicija būtų silpnesnė negu dabar. Be to pastebėjome tam tikrą nenorą, e, kuriant veiksmų planą. Tam tikrą nerištingumą, bet aš net nežinau, ko tuo siekiama. Galbūt šiek tiek atviriau yra nusiteikę tarybos e, darybininkai, darybų partneriai negu pradžioje, kad jie buvo dabar. Bet e, kol negausime esminio, esminės judėjimo laisvės, tol nieko nepasieksime. Turime visą eilę priemonių, solidarumo fondas, e, marža nenumatytiems atvejams ir taip toliau ir taip toliau. Ir jas peržiūrėję turim suprasti, kad tie skaičiai, kuriuos ten paminėjome, nei kiek netitinka tų skaičių, kurie yra cituojami šiandien. Žymiai mažesni šiandien skaičiai yra sakomi. O 2009 buvo nustatyti tie sąraše surašyti skaičiai. Ir dabar sakoma, kad reikia maksimalaus lankstumo. Taigi, kas vyksta? Iš esmės matome, kad durys atidaromos, bet iš tiesų e, pristumėm atgal um, iki E, minimalaus tarpelio tik tai. Jeigu sakom, kad e, taryba nori su parlamentu kontaktų, tai galima įti diskoteką arba į Luksemburgo aikštę ir pasišnekėti. Taip kaip elgiamasi su mumis dabar yra nepriimtina. Valstybėms narėms reikia aiškiai pasakyti, jeigu toliau bus dirbama taip su mumis, kaip yra dabar, mes e, nuneiksim bet kokius kaltinimus ir bet kokią atsakomybę uždedama mums nes e, iš esmėsgi pati taryba išskirtinai dėl visako kalta. Per pastarosius mėnesius jie demonstravo nenorą veikti. Ne tik e, skaičius turiu galvoje, bet ir kitus dėrybo elementus taryba e, nesilaiko tokios požiūrio, kuris leistų rimtai pradėti dėrybę su parlamentu. Pažiūrėkite, kas parašyta sutartyje, sutarčių nuostatos kokios yra. Manau, kad čia galėtumėm rasti kitų darbo metodų. Aš nemanau, kad taryba elgėsi atsakingai. Merci, Raimer. Tout ça est dit de manière excellente. Dėkuoju, Raimer. Pukiai pasakyta, Jūta Haug ploja jums, o Jūtas Haug reakcija yra kriterijus. Pridursiu, jog ekofinas, kuris e, labai pasižymėjo skiriant pagalbą Kiprui, jisai pasiūlė apiplėšti smulkius Kipro indėlininkus. Vienbalsiai pasiūlė tokį dalyką. Tad e, dabar ekofinas, mokydamas mūsų atsakomybės, e, vis dėlto to neturi didelės veiksmų laisvės. Ponas Kalfin. Ačiū pirmininkė. Dėl trilogo visiškai ir su jumis, ir su Raimeriu sutinku. Nemanau, kad taryba buvo pasirengusi dėrėtis, nebuvo pasirengusi mūsų išklausyti ir nebuvo pasirengusi e, nustatyti kito posėdžio datos greitai. E, atrodo, kad jis trikdo dėrybas, stabdo dėrybas ir tai e, trukdo mums įgyvendinti mūsų priimtą į kalendorių. Norėčiau šitą paklausti komisijos. Tai yra susiję ir su keičiamuoju biudžetu. Mes pradedam painiotis patys tarp e, skaičių, kuriuos gavome per keletą mėnesių iš komisijos koks yra numatomas biudžeto deficitas. E, praeitais metais buvo sakoma 3, e, mažiau negu 3 milijardai, paskui atsirado 16, paskui komisijos narys Levandovskis biudžeto komitetui pasakė, kad atsiras kita milžiniška suma, gal 18 milijardų šių metų liks. Tada komisija pasiūlė keičiamą į 11 milijardų biudžetą ir mes supratome, kad e, galbūt dėl tam tikrų priežasčių e, E, dėl e, šio dalyko bus susitarta pagal kvalifikuotos daugumos balsavimo procedūrą taryboje. Ekofin prie mūsų išvadas dabar girdime, kad komisija sutinka su 7,3 milijardais. Norėčiau sužinoti, koks, kokia yra komisijos prognozė, kada komisija baigs mokėjimus šiemet. Praėjusiais metais mokėjimai baigėsi spalio mėnesį. Ko dabar reikia komisijai? Aš matau, kad ECOFIN tarybos išvados yra visiškai nepriimtinos, nes e, tarybai tenka prievolė e, papildyti e, valstybių narių įnašus, kad komisija galėtų apmokėti įsipareigojimus. Ir taip yra netenkinami įsipareigojimai parlamentui. Priešingai e, ir atvirkščiai gali būti, kad dėl daugiametės finansų programos iškils problemų, nes nebus sutvarkyti mokėjimai iš ankstesnių laikotarpių. Bet jokių būdų taryba negali kaltinti parlamento dėl formuluotės apie e, DFP ir mokėjimo. Aš norėčiau sužinoti, kokia yra komisijos e, prognozė. Norėčiau labai iškios nuomonės. Kada bus nustatyta data kai komisija išbaigs išteklius įsipareigojimus mokėti. Euh, oui, alors, le... Kągi, sveikinu generalinį direktorių, kuris pasisakys po to kai ir pabandys atsakyti į Vailo klausimą, bet Joran Fern dar pasisakys. Ačiū. Aš irgi norėjau pridurti šalia to, ką sakė Ivo ir irgi iškelti klausimą komisijai, neskaičiau interviu su Švedijos finansų ministru vakar. Jis e, priklauso tai mažumai, kurie net nenorėjo patvirtinti 7,3 milijardo taryboje. Jis sako, kad mūsų vertinimais realūs poreikiai yra maždaug 2 milijardai eurų. Realūs poreikiai yra tokie. Tai mane labai aišku, iš kur tokius skaičius jis gavo. Kaip jis gali dabar pateikti tokį skaičių? 2 milijardai. Norėčiau paklausti, ar komisijoje kažkas gal galėtų paaiškinti, nes jis pats nieko neaiškina, jis tiesiog sako, kad skaičiai, mūsų skaičiais realūs e, skubus poreikiai yra 2 milijardai eurų ir viskas, tik tiek. Ačiū, Joranai. Dabar žodį suteiksiu Žonžan, bet turiu klausimą ir pastabą. Klausimas štai koks. Niekaip nesuprantu, kaip Europos komisija nesusieja argumentų, kuriuos e, daugelis mūsų ir taip pat aš pateikėme biudžeto finansų ministrams, kai kalba eina apie e, asignavimų mokėjimams skaičius ir e, tie argumentai yra pateikiami Europos komisijai. Na ir aš airijos ministrui uždaviau klausimą, kas galėtų užginčyti tuos skaičius, kuriuos pateikė Europos komisija kitų valstybių vardų. Kas galėtų tą padaryti? Airijos finansų ministras gali užginčyti tuos skaičius, kuriuos pateikia Airija. Kitos šalies ministras gali irgi, tai tarkim, Prancūzijos finansų ministras gali užginčyti tuos skaičius, kuriuos pateikia Prancūzija. Jis gali teikti, kad Europos komisija nurodo, kad asignavimai mokėjimams min, Prancūzijai nėra tokie, kurios pateikia, nesutinka su, su tais skaičiais, kuriuos pateikia, pateikia finansų ministras. Tas pats pasakyta apie Airijos, Portugalijos, Italijos situaciją. Tačiau nėra jokios informacijos, kurios pagrindų būtų galima užginčyti Europos komisijos pateiktus skaičius. Ir aš nelabai suprantu, kodėl Europos komisija to aiškiai nepasako. Aiškiai ir griežtai to nepasako. Tokiu būdu biudžeto biudžeto finansų ministrų taryba galėtų dėrėtis dėl kitų klausimų, kitų dalykų ir, ir kelti realius, realius klausimus. Ir dabar kita pastaba. Čia yra dvi problemos, kurios yra visiškai skirtingo pobūdžio. Viena problema yra išdavystė, o kitas dalykas yra biudžetas jau yra gegužės mėnesis ir akivaizdu, kad Europos komisija, pana Žanžam man pritars arba paneiks, tačiau jau yra gegužės mėnesis ir Europos komisija neturi, neturi problemos dėl e, sąskaitų apmokėjimo gegužės mėnesį. Tačiau jeigu asignavimai mokėjimams nebus padidinti iš esmės per ateinančias savaitės ir mėnesius, tuomet kils ir biudžetinių problemų, panašių, kur, su kuriomis susidurėme praeitų metų pabaigoje, kurios, problemų, kurios bus dar didesnės ir aktualesnės, būtent mums iki metų pabaigos pritrūks daug lėšų, biudžeto lėšų, kad galėtumėme apmokėti visas sąskaitas susijusias su mūsų 13 metų įsipareigojimais, kas buvo ir 12 metų pabaigoje. Taigi, finansų ministrai, ir akivaizdžiai Švedijos finansų ministras sako, kad pakanka 2 milijardų eurų, tai reiškia, kad jie savanoriškai ar nesavanoriškai kelia išto ir biudžeto problemų dabar lyg atrodo e, iš to problemų nėra, tačiau jeigu mes priimsime vienokį ir kitokį sprendimą, e, biudžeto problemų iki metų pabaigos gali iškilti labai daug ir generalinis direktorius e, patvirtins arba paneigs tą informaciją. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau aiškiai išdėstyti poziciją. Europos komisija pateikė taisomojo biudžeto dėl 11 milijardų pasiūlymą, 11,2 milijardų pasiūlymą. Ir tie skaičiai yra, yra susiję su mokėjimais ir viršutinė riba. Na ir norėčiau priminti, kad pagal bendrasias taisyklės e, tos sumos, kurios yra perkeliamos iš vienų metų į kitus, yra maždaug 6 milijardai eurų. Ir jeigu paimtumėme skaičius, tai yra būtent ta suma, dėl kurios mes ir dėrėjomės. Matematiškai tai yra ta pati suma, statistiškai pat tai yra ta pati suma. Taigi 11,2 milijardų eurų suma. Mes komisija jos nenorime keisti. Mes jau patikėme pateisinančius argumentus ir nėra jokių priežasčių, kodėl tą sumą reiktų keisti. Ji yra būtina, jos reikia, tiek lėšų reikia. Dabar kalbant apie padėtį, kalbant apie biudžetą, biudžeto gairės. Kalbant apie asignavimus mokėjimams, aišku, jie varijuoja ir jau išseko tos lėšos ir tai reiškia, kad visi asignavimai mokėjimams susiję su programų įgyvendinimu ir užbaigimu yra susiję su e, ankstesnė finansinė programa. Na ir žinau, ką apie tuos asignavimus mokėjimams mano kai kurie ministrai. Tačiau realiai, kalbant apie kategoriją A ir kategoriją B, ypatingai kategorija B, e, per kitą savaitę irgi gali susiklostyti tokia situacija, kai asignavimų mokėjimams jau nebeturėsime ir reiks stabdyti mokėjimus. Dėl tos priežasties Europos komisija norėtų, kad tas pirmasis 7,3 milijardų eurų etapas, kad dėl jo būtų balsuota, balsuojama, kad biudžeto, biudžeto tvirtinančios institucijos patvirtintų tą, tą sumą kuo galima greičiau, nes mums reikia lėšų mokėjimo signavimams ir kad mes kuo galima greičiau galėtumėme panaudoti tinkamas lėšas. E, tai, kalbant apie apie išdo situaciją. Situacija yra štai kokia. Kaip žinote, nuo metų pradžios mes paprašėme papildomų lėšų, kad galėtumėme finansuoti tiesioginės išmokas žemės ūkio sektoriuje. Pagal e, tą klasikinį pavyzdį mes avansus pamažu mažinome pavasarį, kad būtų kuo galima greičiau iki kovo balandžio mėnesio sumažinti dviejų pirmų mėnesių avansus. Ir dabar šį kartą situacija yra visiškai kitokia. Dabar yra gegužė 16 diena ir šiandien vis dar turime du mėnesius. Iki kada turime atstatyti balansą. Bet turėsime sumokėti likusias sumas, kurios e, ir, ir kalba eina apie tas sumas, kurios buvo perkeltos iš praeitų metų. Taigi, kalbant apie iždą, yra galimybių, galimybės, aišku, yra ribotos, tačiau dėl to mūsų e, judėjimo laisvė yra labai apribojama ir iki gegužės pabaigos galbūt 4 milijardų eurų dar turėsime rezervą mokėjimams ir mokėjimams, kurių negalėjome, sumų, kurių negalėjome išmokėti dėl susikloščios išdo situacijos. Taigi, birželio Liepos mėnesį, matyt, vyks tas procesas, bet jis yra labai ilgas, nes mes sumažinsime praeitų metų pabaigos asinavimo mokėjimams likučius ir taip pat bus kiti E, kitos kompensacijos, kurias turėsime išmokėti valstybėms narėms. Taigi, panašu, kad mums sunkiai pavyks sumažinti avansus. Bet e, kol kas dėl išdo problemų kaip ir nėra, bet situacija vis tiek yra labai įtempta ir aš norėčiau patikslinti tuos dalykus. Taigi, ponė pirmininkė, tiek galėčiau pasakyti tam kartui. Ačiū generaliniam sekretoriui, e, generaliniam direktoriui. Dabar suteiksiu e, žodį kolegoms, kurie prašė žodžio. Bet dar norėčiau paklausti. Kaip atsitinka, kad e, 13 metais mes dar neapmokėjome už anksčiau vykdytų, vykdytas programas. Tai e, kam reikalingos taisyklės N plus 2, N plus 3? Taip, ponė pirmininkė. Visų pirma, mes kalbam apie programų užbaigimą. Aš nekalbu apie programų vyksmą, o apie užbaigimą. Man atrodo, čia mes kalbame apie 5 procentus. Komet programa yra baigta, tie 5 procentai sumokami. N plus 2, N plus 3 taisyklės. Tai šitoms programams buvo taikoma daugiau lankstumo ir tai taip pat turėjo įtakos, nes uh, laikotarpiai buvo ilgesni ir šitų aspektų buvimas, e, sutapimas e, ir, ir turėjo tam, tam įtakos e, laikotarpį iki 2006 metų. Pirmininkas, man susidaro įspūdis, kad mes turėtume atsižvelgti į šitos aspektus, dėrėdamėsi dėl e, kitos daugiametės finansinės programos, nes e, kuomet šitie dalykai mums kelia problemų, tas e, vėlavimas mokėjimų už anksčiau įtas programas ir kita vertus viešoji nuomonė tuomet galvoja, kad Europa nemoka ir nežino, kaip reikia leisti biudžeto lėšas ir kad čia vyksta kažkokie neaiškus dalykai. Dabar Norėčiau suteikti žodį Janui Mulder, kuris dar nepaprašė žodžio, bet kuris nori paprašyti, nes e, pagal septintą darbo tvarkės punktą komanda, kuriai jisai vadovauja kartu su Giovanni Levyje ir e, N. Jensen, jisai norėtų pasisakyti dėl nevykdytų įsipareigojimų ir mokėjimų e, problemos. Tad Janai, Galbūt turite kokiu nors komentarų ar, ar galbūt norite generaliniam direktoriui pateikti klausimų. Prašom, žodis jums. Ačiū pirmininkė, aš labai su dėliu sudomėjimu klausiausi diskusijų, nes tai yra susiję ir su mano darbinio dokumento išvadomis. Vienintelis dalykas, ką galime pasakyti, yra tai, kad likučiai išaugo kur kas daugiau nei per ankstesnį laikotarpį ir tam yra įvairių paaiškinimų. Vienas yra, kad keitėsi N plus 2 taisyklė į N plus 3 taisyklę. Taip pat specialios nuostatos Graikijai, išlygos ir panašiai turėjo įtakos, bet esminis dalykas yra tai, kad visuomet e, metams bėgant e, valstybės narės ir parlamentas įsipareigojo dėl visko, dėl ko buvo susitarta daugiametėje finansinėje programoje, tačiau mokėjimų nėra. Mokėjimų trūksta, jie vėluoja. Nėra vykdomi mokėjimai taip pat greitai, kaip prisimami įsipareigojimai. Ir netgi jeigu palygintumėme tuos mokėjimus, 61,5 milijardo eurų mažiau yra mokėjimų, negu kad turėjo būti atlikta pagal daugiametės finansinės programos susitarimą per tą laikotarpį, kuris dabar dar nėra pasibaigęs. Taigi tai kelia problemų, kiek aš suprantu. Ir dabar kyla klausimas, aš įvairių valstybių klausiau, kokią sistemą jie taiko, nes Europoje yra įvairių biudžeto sudarimo sistemų. Ir ta sistema, kuri yra pas mus dėl įsipareigojimų ir mokėjimų, ji yra taikoma ir kitose, daugelį kitų šalių. Ir aš nesu specialistas, ekspertas, kad pasakyčiau, kuri sistema yra geriausia, bet ta sistema, kurią turime Europoje, kai yra įsipareigojama sumokėti pinigus, bet jie nėra sumokami, nes nėra tų pinigų, tai sukuria, sukuria ilgalaikių problemų. Dabar kalbant apie pagrindinės problemas, pirmoje kategorijoje matome jų daugiausiai, kaimo plėtra pirmas, pirmos ir antras, pirmą ir antrą kategoriją sudaro 90 procentų viso RAL. Ir taip pat problemų yra su moksliniais tyrimais, nors čia laikotarpis dėl įspargiamų laikotarpis jau vėluoja metais, bet gali situacija dar pablogėti, nes finansinis reglamentas yra pakeistas ir tai reiškia, kad esi įsipareigojęs sumokėti ir jeigu per tam tikrą laikotarpį nesumoki, pasiekmės yra dar griežtesnės, nes gauni baudą. Taigi, problema yra didžiulė šiais metais ir manęs nenuramino visi šiandien ryte išsakyti paaiškinimai, nes yra tai susiję ir su kitais e, mokėjimais, ir antrasis teisomasis biudžetas 11,2 milijardo eurų. Kažin ar to pakaks, nesu įsitikinęs. Kažin ar į naują finansinę programą neįžengsime su didžiulė neišmokėta suma skola ir pagal mano visus paskaičiavimus panašu, kad skirtumas gali būti nemenkas. Ką galime padaryti? Aš manau, kad Vienintelis dalykas, ką būtų galima padaryti, yra tai, kad jeigu valstybės narės prisima įsipareigojimą, turi turėti tam su tuo susijusią sumą ir skaičiai turi būti kuo galima tikslesni. Tas e, pasiūlymas, kurį pirmininkas nekartą pateikė, būtent geriau patikrinti mokėjimų sumas, nes panašu, kad kasmet mokėjimų sumos yra įvertinamos valstybių narių ir jos yra kur kas didesnės, nei po to yra patvirtinama. Ir toks atsiranda prieštaravimas, nesuprantu, kodėl taip yra. E, tiesiog yra centralizuotai valstybės narėse yra pateikiamos, e, pateikiamos prašomos sumos komisijai, bet po to teigiama, kad ta suma pasikeitė. Ir tiesiog tokia sistema neveiksni yra. Ir mes turime reikalauti, kad e, mokėjimo patikrinimas turėtų būtų efektyvesnis, nes jeigu yra prisimamas įsipareigojimas, turi būti numatoma sistema, kaip automatiškai gali pasirūpinti, kad e, bus pinigų mokėjimams per tuos ateinančius metus. Daug, naujoje daugiametėje finansinėje programoje taip pat yra ir numatytas susitarimas tarp valstybių narių, pagal kurią N plus 2 taisyklė keičiama N plus 3 taisyklė situacija dėl to tik dar labiau pablogės, mano manimu, tai yra žingsnis netinkama linkme, nes ralai auks smarkiai. Toks sprendimas rodo, kad e, lankstumas galėtų būti galimas variantas, nes dabar jeigu pažvelgtumėme į šešerių metų laikotarpį, apie juos turiu skaičius, Mes 13 milijardų eurų išsiuntėme atgal valstybėms narėms, nes tai buvo likučiai nuo kiekvienų metų. Jie sugrįžo valstybėms narėms. Kalbant apie papildomą 11,2 milijardų biudžetą, tai visiškai čia yra racionalu, pagrysta, nes valstybės narės gavo sugražintas lėšas. Ir tokiu pagrindu tikrai valstybės narės negali mūsų kaltinti, ir sprendimas galėtų būti štai koks. Tiesiog e, pritaikyti lankstumą kiek įmanoma ir pas, pastarosiuose diskusijose aš irgi teigiau, nors matyti jūsų įtikinti ir nereikia, kad jeigu yra sistema, pagal kurią valstybės narės įsipareigoja sumokėti sumas, o po to atsisako jas susimokėti, tai yra netinkama sistema. Tai reiškia, kad įmokos iš nacionalinių biudžetų yra netinkama sistema ir mes problemas išspręstume tik tuo atveju, jeigu įvestume nuo savo išteklių sistemą. Ačiū. Merci, mon cher collègue. Dėkuoju. Kolegai, ar An nori ką nors pridurti? Taip, komentarai iš tikrųjų yra labai aiškus ir logiški ir bus naudingi mūsų pranešėjams per dėrybas dėl e, DFP. Tačiau Matote, apie kokius dydžius čia kalba sukasi, jeigu matome, e, kokios lėšos, e, kokios, kokiomis lėšomis buvo disponuojama iki 13 metų. Ir dabar, jeigu žiūrim apie, į antrąjį etapą, tai čia matom, kad apie 60 milijardų eurų e, suma yra. Tuo tarpu, jeigu dabar paimtume biudžeto pertekliaus aspektą 13 milijardų eurų gražinti valstybėms narėms. Ir dabar atsitiko taip, e, kad e, truputis negu 11 milijardų e, yra. Tad galim iš tikrųjų turėti tam tikrą supratimą, kokia padėtis yra dėl lankstumo. Salvadoras dar paprašė žodžio. Sí, presidente, era para preguntar. Taip, pirmininkė. Aš norėjau paklausti generalinio direktoriaus šito. Biudžeto generalinis direktoratas, ką turi galvoje, kai sako, kad 2013 metų biudžetas turi būti tvarkomas išmintingai ir atsargiai. Kaip ECOFIN savo deklaracijoje, kad rašo. Ar tai reiškia, kad šiais metais taikomos programos kitame bus taikomos e, su pakeitimais, ar tai yra tiesiog tušti tarybos žodžiai? O galbūt e, jūs manote, kad tai yra nurodymas Europos komisijai, kaip tvarkyti biudžetą šiais metais? Dėkuoju, Salvadorai. Pone generaliniai direktoriai, ką reiškia tas atsargumas? Jūs jau paaiškinote, kaip e, atsitiko tas atsitiktinumas, kodėl buvo. Uh, O dabar šis aspektas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pripažinsiu, kad esu nekompetentingas e, kalbėti apie atsargumą. Tarybos deklaracijoje atsirado tas e, žodis ir aišku, jisai yra tarybos vartojamas terminas, tačiau šiuo atveju tas terminas man e, palieka tam tikrų abejonių ar kelia klausimų, nes e, turint omenyje biudžeto struktūrą ir e, valdymo metodus, kontrolės tikrinimo metodus, kurie yra taikomi, tai man atrodo, kad atsargumas ten yra įtvirtintas visose stadijose. Komisija, kaip visi žinote, negali siūlyti tokių išlaidų, kurios neturi teisinio pagrindo. Tad e, bet kokie ekscesai neturi, neturi turėti e, pagrindo atsirasti, nes, nes viskas turi būti pagrista. E, Tad e, finansinės programos, e, pati sistema ir, ir, ir visos e, įgyvendimo priemonės jau savaime numato atsargumo užtikrinimą. Tai tą galėsiu atsakyti ponui Garyga, bet galbūt pirmininkaujantį valstybį galėtų patikslinti šį aspektą ir patikslinti tai. Dar keletas komentarų dėl to, ką sakė ponas Mulder. Jo pranešimas yra puikiai parengtas, labai išsamus. Pono Mulder pateikti komentarai dėl N plus 3 taisyklės, dėl mokėjimų iniciatyvos. Tai šitie, šitie e, aspektai yra tokie, kuriems mes visiškai pritarėme. Kaip žinote, 5 milijardais 12 metų lapkritį buvo sumažinti, e, sumažinti mokėjimo e, asignavimai ir dėl to tenka apgailestauti, nes komisija yra vienintelė institucija, kuri gali čia, taip sakant, sudėti tos skaičius valstybės e, narės taip pat savo ruoštų teikia E, e, pasiūlymus ir mes galime jas peržiūrėti ir, ir, ir sumažinti dėl e, N plus 3 taisyklės. Komisija labai atsargiai pasiūlė gerinti biudžeto valdymą, taikant taisyklę N plus 2, tačiau vadovų taryba nusprendė kitaip dėl tam tikrų politinių sumetimų ir mes E, turime gerbti vadovų tarybos sprendimą, tačiau turime taip pat nepamiršti, kad e, tai turės pasiekmių nevykdytiems įsipareigojimams. Ir kitas dalykas e, - mokėjimų asignavimų lygis dabar yra istoriškai labai žemas. Tokio žemo dar nebuvo ir turint omenyje dabar esamus neįvykdintus įsipareigojimus, 6-13 metų laikotarpiui. Komisijos pirmininkas labai aiškiai pasakė tai per vadovų tarybą. Jisai pasakė, kad e, lankstumas yra esminis aspektas čia ir mes turime turėti galimybę tuo būdu panaudoti visą sumą, kuri buvo fiksuota e, vadovų tarybos posėdžio vasario mėnesio e, išvadose, tai yra 908,4. Dėl visų šitų aspektų mes pritarėme pono Mülderio išsakytiems komentarams. Pirmininkas, dėkoju. Pridursiu tik tai, kad Dabar atrodo prasideda toks politinis nesusipratimas, kurio pasiekmes gali būti politinių požiūrių labai, e, labai e, skaudžios. Europos Sąjungai kyla grėsmė ir valstybėms narėms taip pat vėl panirti į recesiją. Ir dabar bendryjoje dažnai sakoma, jog aišku reikia ir toliau taikyti griežtą biudžetinę politiką, tačiau reikia taip pat skatinti ekonomikos augimą. Mums reikia finansuoti įvairius projektus, todėl reikia greitai susitarti dėl daugiametės finansų programos. Tačiau e, ši e, programa bus priimta su mažesniu biudžetu ir pirmaisiais metais, turint omenyje dar e, ne, nepervestas lėšas, metais reikės dar užbaigti anksčiau vykdytų projektų finansavimą, o tų lėšų nelabai bus galima panaudoti naujiems projektams. Tad mes e, su labai mažu bendrijos biudžetu pradedame, tačiau tas biudžetas yra labai e, svarbus kai kurioms valstybėms narėms ir mūsų konkurencingumo policijai. Tad e, tokia padėtis skatins recesiją. Ivailo Kalfin. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau pasakyti, kad esu labai patenkintas e, generalinių direktoriaus atsakymais e, ir jis apibūdino, kokie yra papildomo biudžeto poreikiai. Taryba tai turėtų taip pat išgirsti. Per artimiausias savaitės e, šis klausimas turi būti išspręstas, nes kitaip iškils milžiniškų problemų dėl tarybos nerištingumo. Galbūt e, taryba, e, komisija turi pradėti viską, nes formaliai mes neturim tų dviejų didelių asignavimų procedūros. Ir jeigu mes dabar įvesim tą sistemą, tai bent jau reikia pradėti veikti iš karto ir nebetidėti vėliau. Taip pat mane žavi komisijos sugebėjimas daryti tai, kas statistiškai yra sunkiai priimtina. Poreikius suderinti su e, išliekančia maržą. Aš manau, kad tai yra Europos komisijos manipuliavimo viršūnė. E, ir dabar norėčiau sureaguoti į Jan ir Giovanni e, dokumentus dėl e, RAL. Aš manau, kad jūs išdėsite labai gerų argumentų e, dėl e, to, koks turi būti parlamento pagrindinis prioritetas kitais metais. Tai yra struktūrinio biudžeto lankstumas. Labai svarbu, kad struktūrinis biudžetas būtų įgyvendytas, nes kitaip struktūrinės problemos išauks iki e, didelių mastų artimiausiais metais. Čia išskirčiau vieną niuansą. Aš nemanau, kad N plus 2 ar N plus 3 programos sukels problemų ar kelia problemų parlamente. Žinote, kaip Europos biudžetas yra suformuotas. Yra numatyta būtinybė e, tam tikrą mokėjimų dalį pasilikti, tuos RAL suformuoti, nes kitais metais bus kiti įsipareigojimai. Pagal skirtingas kategorijas biudžete e, tokių neišmokėtų sumų lieka. Tai nėra rimta problema. Problema yra ta, kad yra didelis netitikimas e, tarp e, apskaitos požiūrio, e, kuris leidžia perkelti mokėjimus ir valstybių narių požiūrio. Nacionaliniuose įmokose kartais tų pinigų visiškai nėra numatyta. Taigi, kai kurie projektai yra sudaromi, įgyvendinami, pavyzdžiui, per trejų metų laikotarpį, bet problema paskui atsiranda ta, kad valstybės narės neskiria pinigų. Uh, Todėl, jeigu valstybės narės nepakeis savo sprendimo ir neprisims didesnių įsipareigojimų mokėjimams, tai problemos tik gilės. Matome, kokie yra skaičiai dabartinėje DFP. Ir RAL pagrindinė problema yra ne jų pačių egzistavimas, nes biudžetas yra sukurtas taip, kad jie turi egzistuoti. Bet problema yra skirtumas tarp įsipareigojimų ir valstybių narių įmokų. Uh, Mes turim ieškoti sprendimų. Vienas iš jų galėtų būti ta bendroji marža, o kitas dalykas galėtų būti biudžeto autonomiškumas. Tai yra e, dar vienas didelis ir svarbus e, parlamento prioritetas. Aš nemanau, kad šiuo dokumentu mes galėtume labai daug pasinaudoti, pagrįsdami savo siekius daugiametės finansų programos dėrybose. Gracias, presidente. Yo también había pedido la palabra. Eh... Ačiū pirmininkė. Aš norėjau pasakyti iš principo tą patį, ką sakė Ryvo Kalfė. Norėčiau padėkoti Mulder, Jensen ir Levyje už parengtą dokumentą. Jis išbaigtas, pateikiama daug informacijos ir aš manau, kad ji mums bus labai naudinga. Naudinga bus išsiaiškinti situaciją. Vienas pirmųjų dalykų, ką reikia aiškiai konstatuoti, yra tai, kad žinoma mokėjimai ir likučiai, ralai yra tarpusavėje labai glaudžiai susiję. Mokėjimų problema ne visuomet yra susijusi su RAL sistema. RAL reiškia tą, ką, ką ir reiškia ir reikia pasižiūrėti ir į sanglaudos politiką. Ten matome, kad problemų yra mažiausiai dėl N plus 2, N plus 3 taisyklės, apie kurią kalbėjo Janas Mulderis. Uh, mes manome, kad N plus 3 išplėsta taisyklė padidins RAL ateityje, tačiau RALas sanglaudoje jo beveik ten nėra. Tiesiog problemos arba jos įgyvendinamos, patvirtinamos arba ne. Daugiausiai RAL problemos yra ketvirtoje kategorijoje. Bet iš principo čia yra mokėjimų problema. Mokėjimų problema egzistuoja dėl to, kad taryba neskiria tiek pinigų, kiek turėtų čia nėra vien tik tai 7 milijardų problema. Tiesiog reikalinga sumokėti tai, kas įsipareigota kasmet, nes tada iškyla problemų ne vien tik tai dėl RAL, bet ir dėl mokėjimų. Man atrodo, svarbu tai paaiškinti, nes kartais, jeigu manome, kad mokėjimų problema yra RAL problema, tuomet e, kyla pagunda e, RAL problemą išspręsti sumažinant įsipareigojimus, o ne padidinant mokėjimus. jeigu 2014 metais e, tų metų biudžete viską sudėsime į mokėjimus ir nieko į įsipareigojimus, tuomet nemanau, kad ponė Jensen ar kas nors, kuris nors kitas komiteto narys įsivaizduos, kad jau RAL problemą išsprendėme. Taigi turime tai suvokti ir pasirūpinti, kad taryba skirtų įprastinę pinigų sumą. Taip išvengsime problemų. Dėkuoju, Izabel Dirau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Galbūt dar vienas klausimas generaliniam direktoriui, pono Mulder pranešime, aš pritariu beje pono Mulder komentarams, jo pranešime yra pasakyta, kad jeigu norime e, per kitą e, finansinę pr programą viską padaryti tinkamai, 15 milijardų reikia. Jūs minėjote 11,2 milijardų, nes Mulderis mini 15 e, milijardų sumą, jūs sakote 11,2, taip tai yra skaičius, aš užfiksavau jį, tačiau ponas Smilder kalba apie 15 milijardų ir man tuomet neaišku, kodėl tie skaičiai yra skirtingi ir noriu, kad jūs pakomentuotumėte tai. Ir kitas e, dalykas, kuris yra strateginės svarbos kitam trilogui, jeigu mūsų poreikiai iš tikrųjų yra uh, tokio lygio, 11,2 milijardų, mes e, išgirsime dar e, kokia yra padėtis dėl, dėl biudžeto ir dėl, dėl pinigų srautų. Tad e, mes turime žinoti, kiek sudaro absoliutus poreikiai ir turime paskui užtikrinti, kad būtų atitinkamai įmanoma disponuoti tais 11,2 E, milijardo. Čia taip pat e, reikia atsižvelgti ir į grafiką, į laikotarpius. Ir kaip jūs e, sakėte, ponė pirmininkė, kad galbūt iš pradžių dar iškils problema, kad finansuosime ankstesnės programas, užuot finansavę naujas. Bet man svarbiausia iškyla neiškumo dėl tų skaičių skirtingų. Ir norėčiau patikslinimo. Lašlo Surijan o paskui generalinis direktorius atsakys į klausimus. Much, Ačiū, ponė pirmininkė, labai trumpai. Norėčiau pritarti tiems, kurie ragino viską daryti, kuo galima greičiau. Man atrodo, kad laiko jau neturime ir jeigu nebus greitai susitarta, tuomet tai gali sukelti katastrofą. Dar vienas dalykas pirmieji naujos daugiametės finansinės programos metai. Kaip sakėte, labai tikėtina, jog ankstesnių išlaidų likučiai bus panaudoti, tačiau kokie yra kiti variantai, jeigu, tarkim, pavyzdžiui, viską būtų galima finansuoti šiais metais, kitais metais nieko nebus įmanoma išleisti, nes yra labai nedaug projektų kuriuos bus galima pradėti įgyvendinti 14 metų sausį ir kurie galėtų baigt, būti užbaigti tais pačiais metais. Faktiškai tai beveik neįmanoma. Ir dėl to čia išriškėja lankstumas, lankstumo poreikis. Jeigu mes prarasime nepanaudotas pirmais metais lėšas, tuomet visas tas scenarius sugrius. Taigi čia lankstumas yra ypač svarbus, kad galėtume išsaugoti tas lėšas. Bet kaip minėjau anksčiau, nacionalinių vokų pakeisti mes negalime, nes sanglaudos bičiuliai priešingo atveju e, pasipriešins lankstumui tarybos posėdyje. Jeigu nacionalinių vokų sumos bus išsaugotos, tuomet lankstumas bus mums labai naudinga priemonė E, jeigu iš dalies lėšos bus panaudotos e, dar šiam laikotarpiui, tai nebus labai bloga situacija. Tas pats buvo ir prieš septynerius metus ir netgi keturio, prieš keturiolika metų. Ačiū. Oui, merci, merci, merci, mon cher collègue. Dėkuoju, mielas kolega. Tai iš tikrųjų yra vienas iš problemos aspektų ir Tokį argumentą aš girdėjau vakar Bratislavoje, lankydamasi Slovakijoje. Slovakija lyderiauja grupėje, e, pirmininkaujančios valstybės e, grupiai ir būtent pabrėžė šį aspektą. Tad, ponė pirmininkė, jūs turite dar atsakyti į ponios Duran klausimą. Taip, jeigu jūs uh, sutinkat, ponė pirmininkė, aš e, taip pat norėčiau reaguoti tai, ką sakė ponas Surjan. Nėra nacionalinių paketų mokėjimams. Tai yra tokios lėšos, kurias skirstamos pagal, pagal poreikį ir dėl to čia neturėtų būti susirūpinimo. Dėl ponios Diran klausimo. Tai e, yra visiškai suprantamas klausimas ir yra taip, kaip jinai sakė. Iš tikrųjų, tai e, yra sumos, kurios turėtų būti metų pabaigoje ir mokėjimai turėtų būti atlikti kitais metais, nes paskutiniosiomis savaitėmis susikoncentruoja tie mokėjimai, kurie turi būti e, siunčiami valstybėms narėms. Ir dėl to praktiškai fiziškai neįmanoma susitvarkyti su visais šitais dalykais ir dėl to atidedama kitiems metams. Ir e, metų pabaigoje ar kitų metų pradžioje būtent ir bus tokia, tokia padėtis ir būtent taip aš tada galiu atsakyti jūsų klausimą. Dėkuoju, Jan Mölder. Man atrodo, dėl tos paskutinės išsakyto, išsakytos minties, kad taip jau yra daugelį metų, čia mums pagrindinis klausimas yra štai koks. Ar tai yra įprastinė suma, kaip buvo praeitais metais. Jeigu taip, tuomet, kaip parlamento pirmininkas dažnai sako, turėsime deficitų, deficito sąjungą, nes reiks išmokėti ateityje didžiulės užsilikusias sumas. Ir mano manimu, tai prieštarauja sutartims. Jeigu paskutiniais gruodžio mėnesiais E, tos sumos atsiranda, jos normalu yra perkeliamos į kitus metus. Tačiau jeigu jau rugsėjai ir spalį matome neapmokėtų sumų, tuomet aš manau, kad metų eigoje reikia pasirūpinti, kad tų mokėjimams pinigų būtų. Ir ar generalinis direktorius tikrai yra įsitikinęs, kad bus pinigų apmokėti visoms sąskaitoms spalį, rugsėjį ir taip toliau. Oui, monsieur le directeur général. Oui, très... Pane generalinį direktoriau, taip, labai trumpai komisija pateikė savo prognozes ir padarė atidėjimus reikalingus, kad galėtų 13 metais tenkinti visus teisinius įsipareigojimus, kurie yra numatyti visaktuose. Manau, kad e, aš atsakau į pono Melder klausimą. Très bien. Bien, donc je vous propose de clore euh, nos... Puiku, tad aš siūlau baigti diskusijas e, dėl e, šių klausimų bloko. Devintas e, darbo tvarkės punktas tai yra taisamojo biudžeto projektas numeris vienas. Kroatijos stojimas. Giovanni Revija nedalyvauja mūsų posėdėje, nes Jis turi dalyvauti trilogo susitikime dėl BŽUP. Todėl jisai manęs prašė greitai apibendrinti susidariusią padėtį per Ekofino posėdį. Ši tema buvo aptarta pirmininkaujanti valstybė, jos Ministras pasisakė, kad e, už tai, kad sprendimas būtų priimtas greitai, kadangi čia kalba sukasi apie Kroatijos e, finansavimą. Ir jisai pasis, pasakė, jog tas sprendimas yra politinio pobūdžio, kad tai susiję su naujos e, valstybės prieimimu ir kad Europos parlamentas beje taip pat tą, tą linkmę balsavo praeitą savaitę biudžeto komitete. Ir iki šiol reikia pasakyti, jog šituo klausimu nėra galutinio sutarimo. Tad tai, ką siūlo Europos komisija, būtų e, dabartinės tarp institucinės sutarties taikymas ir tai reiškia, kad viršutinės ribos turėtų būti padidintos, priimant naujus Europos, naujas ES valstybės. Europos komisija pasiūlė padidinti visų veiksmų e, viršutinės e, ribas, išskyrus e, penktą rubriką. To klausimo svarstymas taryboje taip ir nepasistumėjo labiau į priekį. Mes e, praeitą savaitę balsavome šituo klausimu ir to balsavimo rezultatas yra tas, kad mes e, esame kad mes labai e, atidžiai laukiame sprendimo, tačiau e, mus saisto tai, ką daro arba tai, ko nedaro taryba. Mūsų, mūsų padėtis nuo to priklauso ir jums sakau, ir žiniasklaidai sakau, jog Europos parlamentas yra suinteresuotas, kad e, laiku būtų priimtas sprendimas šituo klausimu ir kad tas sprendimas sutaptų su ta dvasia, kuri paprastai turi būti užtikrinama, kuomet stoja nauja valstybė narė ir kad čia būtų laikomasi tarp institucinės sutarties nuostatų. Dar yra laiko priimti tą sprendimą, tai yra iki, iki birželio pabaigos. Primenu, jog biudžeto komitetas posėdžiaus gegužės 30 dieną, bet aišku, Jeigu norime, kad taisomasis biudžetas būtų taikomas nuo Liepos pirmos dienos, tai mes turime tą biudžetą patvirtinti 10-14 birželio Strasbūrė per plenarinę sesiją. Jeigu taryba šį klausimą išspręs tik e- ekofinė 21 birželio dieną, tai tuomet mes e, negalėsime patvirtinti per plenarinę sesiją, tik tai e, galėsime patvirtinti tai tik tai Liepos mėnesį Strasbūrė. Ir tuomet būtų gaila, būtent taryba turi čia visus savo įsipareigojimus e, gerbti, kad tinkamai viskas vyktų iki numatyto laiko. Tai tiek būtų šito klausimu. Dabar pereiname prie 12-13 punktų. Taisomasis biudžetas numeris 5. Čia kalba sukasi apie solidarumo fondo mobilizavimą papotvinių Slovenijoje. Kalbant apie tekstą šio dokumento, tai mūsų kolega Fernando aš pakomentuos. Solidarumo fondo mobilizavimas Slovenijai. Eh, eh, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Giovanio Lavija prašymų. Aš eh, pristatysiu šį dokumentą. Pirmininkas paminėjo, kodėl ponas Giovanio Lavija negali dalyvauti. Taigi aš pristatysiu penktąjį keičiamąjį biudžetą. E, šis e, e, solidarumo fondo mobilizavimas siektų maždaug 14,6 milijonus eurų. Iš viso tai būtų skirta Slovenijai, Kroatijai ir Austrijai, kurios nukentėjo nuo stichinės nelaimės potvinių įvykusių spalio pabaigoje, lapkričio pradžioje, praėjusiais metais, 2012 metais. Šis prašymas atitinka solidarumo fondo reglamentą. Jis e, atitinka precedentus ir įprastas tradicijas tokiems e, atvejams, tokiems, e, tokiems nuostatoms taikyti. Mes jau anksčiau esame daug kartų kalbėję apie solidarumą fondą. Jis e, paprastai yra mobilizuojamas lietai, e, tam turi būti koreguojamas biudžetas e, ir tai neretai priklauso nuo tarybos geros valios. Ir šį kartą matome, kad yra dėlsiama ir ES piliečiams tai yra vargiai suprantama. Nors kalbame santykinai nedidelę sumą, tik apie 14,6 milijonų. dėl biudžeto keitimo. Antrajame pasiūlyme Europos komisija jau minėjo 14,8 milijonų ribą. E, trečiosios kategorijos B dalyje apie tai yra kalbama, todėl aš nematau, kodėl mes galėtume tam nepritarti. Priešingai, mes keičiamą biudžeto patvirtinimui pritarėme ir sakome, kad fondas turi būti mobilizuotas. Ačiū pirminkė. Très bien, je vous remercie. Pas de demande de parole sur ces points. Dėkoju, niekas nenori komentuoti šitų aspektų. Tad, aišku, su išlyga, kad taryba viską padarys tinkamai, mes turime biudžeto komitete apsvarstyti pranešimo projektą arba e, Liepos 11 dieną arba Birželio 26 dieną, balsavimas rugsėjo 5 dieną, o paskui per plenar, rugsėjo plenarinį posėdį bus galutinai e, tvirtinama. Tad, aišku, paskui dar matysime, ar tikrųjų taip viskas vyks, bet kaip ir paprastai, kuomet naudojamas e, solidarumo fondas, kadangi čia kalba sukasi apie potvinius Slovenijoje, Kroatijoje ir Austrijoje, kaip sakė, e, pranešėjas, tai kiekvieną kartą tokiu atveju mes pritaikome teisinį pagrindą ir e, e, skiriame papildomą biudžetą. Aštuntas darbo tvarkės punktas dabar projektų <clears throat> obligacijų iniciatyvos ataskaitų teikimas kas šešis mėnesius. Obligacijų iniciatyva, kol kas tai yra eksperimentinis projektas. Praeitą savaitę mes apie jį kalbėjom, kuomet e, vyko Europos investicijų e, banko e, pirmininko klausimai. Oliren dalyvavo. O čia turime ponas, pona, pona Tom iš komisijos ir pona Janet iš Europos investicijų banko, kur yra šie mūsų svečiai. Atsiprašau, aš jūsų nepastebėjau. Kągi Sveikinu Jūs Europos parlamente ir to suteiksiu Jums e, žodį. Iš karto suteikiu Jums žodį, o paskui pranešėjas pasisakys. Labai ačiū gerbiami parlamento nariai, ačiū, kad man skiriate laiko. Kaip minėjote, komisijos vicepirmininkas Ren ir e, investicinio banko pirmininkas Soja minėjo, e, kokia pažanga yra pasiekta. Ir Europos komisija yra užsakysi per Europos investicijų banką studiją apie uh, E, projektinių obligacijų iniciatyvą. Tai yra šešių mėnesių ataskaita. Pirmasis žingsnis pristatant šią ataskaitą jums, esame pažadėję tai padaryti parlamentui, kiekvienais metais e, formaliai tai yra daroma. Ataskaita yra parengiama komisijos kolegijoje šešių mėnesių pagrindų ir visa naujausia informacija būna jums pristatoma. Pažvelkime šiek tiek e, atgal į praeitį ir prisiminkime bandomojo etapo mastą. Mes norėjome pirmiausia išsiaiškinti e, iniciatyvos finansinių elementų prasmingumą siekiant e, būsimosios DFP įgyvendinimo galimybių pagerinimo. Europos komisija iškėlė e, projektinio obligacijų iniciatyvą naujai DFP ir norėjo, kad tas projektas e, galėtų būti greitai patikrintas, išanalizuotas ir jeigu galima, jis turėtų būti pritaikytas naujose e, e, finansinėse rinkose. Ir mes turime išsiaiškinti, kaip jis realiai įsilieja į finansų rinkas. Bandomojo etapo biudžetas buvo ribotas, mastas buvo gana nedidelis, mes apsiribojame nedaugelius sektorių, todėl mes suprantame, kad tas projektas e, e, parems tik tai keletą e, produktų. Ataskaitą mes jums pateikėme kas pusmetį, tokio pabudžio susitikimuose kaip šiandien, ir kas metus, kai ataskaitos pristatymas būna platesnis, po to galite pateikti klausimą ir vyksta diskusija. E, apie projektinių obligacijų iniciatyvą buvo labai daug diskutuojama po to, kai Europos komisija 2010 metais pateikė pirmąjį pasiūlymą. E, galutinis patvirtinimas buvo pateiktas 2012 metais. Labai daug dviejonių išdėstė valstybės narės, bet remiant Europos parlamentui mums pavyko projektinių obligacijų iniciatyvą įtvirtinti E, rinkose vienu metu buvo atsiradę šiokių tokių neaiškumų, netikrumo dėl to, bet dabar e, pats procesas atrodo e, žada daug. Prireiks nemažai laiko, kol šis, ši iniciatyva subręs ir dabar atsiranda tokia galimybė įgyvendinti bandomąjį projektą. Mes galvojame apie tikslinius projektus, vadinamosius žaliojo lauko projektus. Uh, E, kurie jau yra santykinai e, pažengę, e, ypač viešųjų pirkimo arenoje. Mes norime, kad tie projektai galėtų būti finansuojami iki 2014 metų. Kai kuriais atvejais taip pat galvojame apie vadinamosius rudojo lauko projektus, kurie jau yra pradėti įgyvendinti ir jie susidarė su sunkumais dėl krizės ar e, kitų priežasčių, kadangi jų gyvenimo procesas labai dar tik tai prasidėjęs, dar labai ankstyvame etape, tai reikia daugiau paramos. E, mes suprantame, kad reikia pasinaudoti visos iniciatyvos diversifikavimo e, nešama nauda. E, mes sukūrėme portfelį su diversifikuota e, rizika, padalinta rizika, nusprendėme e, apimti keletą valstybių ir skir keletą skirtingų sektorių, nes kitaip mes portfelio diversifikavimo naudą prarastume ir turimi ištekliai nebūtų panaudoti efektyviausiai. Turime visą eilę projektų, kuriems Europos investicijų bankas EIB jau pritarė EEB valdyba e, leido įgyvendinti visą eilę projektų. Čia skaidrėje matote, tie projektai gyvenami skirtingose valstybėse narėse, kai kurie iš jų yra greitkelių e, tinklai, kai kurie yra e, energijos tinklų sujungimo tinklai. Iš viso šeši projektai patvirtinti ir EIB e galės juos įgyvendinant e, dalyvauti. E, maždaug vieną milijardą E, apima e, projektinių obligacijų komponentas. Maždaug 1,8 milijonai bus reikalaujami iš Europos biudžeto. Jeigu viskas bus patvirtinta iki galo, tai maždaug 30 milijonų reiks. Bet e, dabar mes kalbame apie 700 milijonų eurų intervenciją. Tas faktas, kad tie projektai buvo patvirtinti, nereiškia, kad visi jie bus įgyvendinti. Kai kuriais atvejais e, viešos konkursus organizuojančios administracijos arba remėjai gali nuspręsti taikyti kitokius finansinius sprendimus arba gali būti dėlsiama dėl, e, lyginant su numatomu tvarkarašiu, kalendoriumi. Ir mes norime sukurti labai tvirtą planą, projektą, e, kuris leistų užsitikrinti, kad bent jau projektų bandomasis etapas būtų įgyvendintas. E, mes žinome, kad e, per bandomąjį etapą jau išmatuojame, kiek reikia kvalifikacijos, kiek reikia patirties, mes išmatuojame finansinius poreikius. Jūsų komitetas e, pateikė konkretų prašymą kiekvieno projekto finansinė pusė įvertinti, kai baigomasis etapas baigsis, reikia žinoti, kiek jie kainuos, kiek reikės papildomų išteklių. EIB, Europos investicijų bankas, atliko labai gerą darbą mūsų nuomonę kai iniciatyva buvo e, paskelbta formaliai, e, kad ši alternatyvi finansavimo galimybė būtų e, reklamuojama, pritaikant ją visiems Europoje taikomiems projektams. Buvo tariamasi su remėjais, su valstybinėmis institucijomis, nes viešųjų pirkimų etape valstybės institucijos turi suteikti galimybę paskelbti projektinių obligacijų emisija. E, mes žinome, kad kartais e, valstybės administracija, valstybės institucijos e, nori ieškoti alternatyvių finansavimo būdų jau pirmajame etape, o antrajame etape sponsoriai, rėmėjai, dalyvaujantis viešosiuose konkursuose turi išanalizuoti kapitalo rinkų finansavimo galimybės prieš pastatant jas įprastiniam finansavimui per paskolas. daro. Taigi mes dabar jau e, turime sąrašą projektų, kurie yra patvirtinti ir tie, kurie dar nepatvirtinti. Taip pat e, yra dar vienas projektų sąrašas, kurių tvirtinimo procesas jau prasidėjo. Iki 2012 metų pabaigos buvo e, nustatyta kad reikės dar 1,8 milijardų ES išteklių e, planuojant išleisti e, projektinių obligacijų už 9 milijardus. Paklausa yra gana e, stipri, nors e, mes dirbame labai tikslingai su tam tikrais konkrečiais sektoriais ir projektai, kuriuos mes galime finansuoti, yra nustatomi jau labai anksti. Šioje skaidrėje matote dabartinis e, procesas leidžia labai aiškiai atskirti skirtingus projektus, pavyzdžiui, transporto, energetikos, e, plačiajuoščio ryšio. E, matome, kad valstybių narių interesai labai smarkiai skiriasi ir poreikiai skiriasi. Kai kurie iš jūsų turbūt žinote, kad 3 ketvirtadaliai, tiksliau pusė projektų yra, bus vykdomi rinkose, kuriuose prieš krizę buvo taikomi tradiciniai finansavimo metodai Junktinė karalystė, Belgija, Vokietija. Aš manau, kad ten tradicijos buvo gana stiprios. Bet dabar vis labiau matome, kad projektai yra gyvenami ir Italijoje, Ispanijoje ir maždaug ketvirtadalis dabar rengiamų projektų e, bus skirti valstybėms, kuriuose nėra tradicinio kapitalo rinkų finansavimo. Taigi, e, greta E, projektų e, paieškos ir e, tų 230 milijonų poreikio tenkinimo bandomajame etape projektas turi visoms valstybėms institucijoms ir rėmėjams padėti išsiaiškinti, kur labiausiai reikia finansavimo dabartinėmis ekonominėmis sąlygomis, kur bankininkystės sektorius negali pakankamai patenkinti poreikių ir mes tikimės, kad mes sugebėsime išvelgti tuos sektorius, kuriuose kreditavimo poreikiai didėja, o bankininkystės sektorius nebegali jo, jų patenkinti. Pagrindinis iššūkis, kuris dabar iškyla Šių metų pirmojo ketvirčio pabaigoje, antro ketvirčio pradžioje įsipareigojimai turės virsti realiais projektais. 2014 metais jie turės būti įgyvendinti ir dabar turim tiesiog varžyti su laiku. Interesas, susidomėjimas turi pavirsti įsipareigojimu ir turi būti atrenkami e, projektai, kuriais bus galima uh, kuriems bus galima išleisti projektinių obligacijų ir panašiai. Bendrais visos suinteresuotos pusės e, labai palankiai įvertino mūsų iniciatyvą, kai ją 2010 metais paskelbime. Dar prieš tai buvo tariamasi su visuomenė, tada labai palankiai buvo vertinamas šis pasiūlymas, e, net yra sukurta interneto svetainė atspindinti tas konsultacijas. Matome, kad vertinimas bendrai buvo palankus ir tą palankų vertinimą vėliau e, realizavo formalus e, projektinių obligacijų iniciatyvos įtvirtinimas, prieimimas. Yra e, e, projektinių obligacijų iniciatyva palankiai vertinta reitingavimo agentūrų. Labai svarbu, kad reitingavimo agentūros išvelgia papildomą vertę šioje iniciatyvoje nes kapitalo rinkų investuotojai, kurie pirks tas obligacijas, e, bent iš dalies, o kartais ir visiškai, E, pasikliauna e, išoriniais reitingais. Kaip aš jau anksčiau sakiau, e, mes susilaukome palankaus vertinimo iš valstybės institucijų ir iš rėmėjų. Dar iškyla nemažai iššūkių ir nemažai reikės pasimokyti. Valstybės institucijos visose 27 valstybėse narėse turės labiau susipažinti su viešųjų pirkimų metodais E, pritaikant projektinių obligacijų e, pardavimo metodą. Kai kurios iš jų dabar yra gana, e, turi labai daug dviejonių ir bendrai jos nori, kad ilgalaikiai įsipareigojimai būtų suderinti su ilgalaikiu likvidumu, ilgalaikiu turtu. Ir tai leistų tarsi garantuoti to turto gražą bet e, dėlsena neretai yra iš esmės dėl finansinio reglamentavimo aplinkos, kuri nėra pakankamai stabili. Kai kurios draudimo bendrovės e, dar vertina Solvency 2, e, Solvency 2 poveikį reguliavimo skirtingų iniciatyvų poveikį rinkoms. Mes manome, kad tas problemas bus galima išspręsti, bet dabar matome akivaizdžiai, kad seniai investuotojai šiek tiek dvėjoja ir jie turėtų uh, imtis pirmųjų žingsnių, tiesą sakant, investavimo rinkose. E, laimiai e, investuotojai ne iš ES yra palankiai nusiteikę Kanados, Australijos investuotojai, kurie e, turi nemažai patirties su infrastruktūriniu turtu, yra palankiai nusiteikę šių obligacijų atžvilgių dar matome, kad nemažą susidomėjimą pademonstravo ir e, pirkėjai. E, kai kurie e, tų pirkėjų neturi patirties kapitalo rinkų finansavime ir jie nori e, integruotis į šį bendro investavimo modelį. Europos investicijų bankas labai aktyviai dalyvauja atremiant tuos iššūkius. Mes norime ne tik šviesti investuotojus, bet ir uh, ba, galvojame apie bandomąjį pirminį etapą, bandomųjų projektų pirminį etapą, kai e, e, mes ieškotume e, papildomų rėmėjų, kad rinka išsijudintų. Jeigu projektus įgyvendas bus nuspręsta išleisti projektinių obligacijų, tai Europos investicijų bankas pademonstruodamas savo paramą tokiems projektams taip pat e, suvaidins tam tikrą vaidmenį kaip investuotojas. Lygiai tą patį darys ir kai kurie nacionaliniai viešų investicijų bankai, kurie taip pat remia e, šią iniciatyvą politiškai. Aš trumpai paminėjau, kokie iššūkiai iškyla kitoms suinteresuotoms pusėms. Štai čia yra e, jų problemos išdėstytos detaliai. E, viešieji pirkimai obligacijų finansavimui e, susiduria su kitokiais sunkumais negu kitais atvejais. Viešų pirkimo direktyva prieš porą metų e, buvo palankesnė viešosioms ir privačiosioms partnerystėms ir alternatyviems finansavimo būdams. Ne visose valstybėse narėse viešųjų pirkimo taisyklių, naujų taisyklių gyvendinimas buvo aiškus. Matome šiek tiek dviejonių ir mes Europos komisiją galvojame apie viešųjų pirkimų pusės sutvarkymą. Organizavimo konferenciją su skirtingomis valdžios e, e, su institucijomis bandėme šviesti rinkos dalyvius, e, kad jie paskolų ir kapitalo rinkų finansavimą vertintų daugmaž vienodai ir kad per viešųjų pirkimų procesą būtų išvengta tradicinio paskolinio finansavimo prioritizavimo. Galiausiai E, sprendimas bus tas, kad e, pritruks ilgalaikio finansavimo paskolomis. Europos investicijų bankas jau labai anksti pradėjo bendradarbiauti su skirtingų projektų e, rėmėjais ir mes su Europos komisija labai bendradarbiaudami, tikėdamėsi, kad kiekvienas tinkamas projektas galėtų būti įtrauktas ir autorizuotas ir Europos investicijų bankas galėtų aktyviai E, jį paremti per e, darbą su e, pirkėjais, rėmėjais ir Europos investicijomis. Labai daug yra kalbam apie Connecting Europe Facility, ES infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę. Labai svarbus sprendimas buvo priimtas vakar, jis labai daug šį projektą pastumės į priekį, mes remiame parlamento paramą, nes jis rėmė naujų finansavimo priemonių rėmimą šios priemonės įgyvendinime. E, pritaikymą šios priemonės įgyvenime. Ir suprantame, kad dėl to padidės projektų, kuriuos galime remti skaičius, e, priešingai negu kad būtų buvę, jeigu būtų ieškoma nefinansinių priemonių sprendimų. Aš čia ir baigsiu ir EIB atstovas Nikian ir aš esame pasirengę atsakyti klausimus, kad kuo efektyviau jūsų laikas būtų panaudotas. Dėkojame direktoriui, e, pranešėjas Joranas. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už pristatymą, kuris puikiai nušvietė situaciją šiame bandomame projektinių obligacijų gyvenimo etape. Labai svarbu, kad kas pusę metų būtų atsiskaitoma parlamentui, nes klausimas vis dar yra kontroversiškas valstybėse narėse, kapitalo rinkose ir iš dalies Europos parlamente. Dėl to manau, kad toks, pusme, tokios pusmetinės ataskaitos būtų labai svarbios. Yra čia nemažai klausimų. Galbūt ne viską suprantu, ar vis tiek dar yra neiškių dalykų, taigi aš turiu maždaug šešis klausimus. Pirmiausia, Tai, ką jūs siūlote, kiek suprantu, dabar yra bandomosios fazės pratesimas, nes jūs teigiate, kad negalite visapusiškai 13 metais įvertinti bandomosios fazės, taigi reikia dar dviejų metų, 14-15 metų, kad galėtumėme du su pusė dar milijardo panaudoti, perinant į galutinę 15 metų etapą. Taigi norėčiau pasiaiškinti, ar teisingai supratau, nes kiek suprantu, jūs siūlote sujungti dabartinės, dabartinio etapo e, finansavimą ir visų kitų priemonių finansavimą iki 13 metų pabaigos 2,30 papildomai milijardo eurų šalia infrastruktūros sujungimo priemonės. Tai galgi reikia daugiau negu 700 milijardų eur, milijonų eurų. Galbūt reikia baigti darybas dėl infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės ir daugiametės finansinės programos. Bet kiek suprantu, tokia yra jūsų mintis ir aš tiesiog norėčiau pasitikslinti, ką tas sujungimas reikštų. Ar tai reikš, kad visi ištekliai bus apjungti? Ir ar tai buvo aptarta su valstybėmis narė, narėmis, kiek suprantu, dalis jų uh, nepalankiai vertina bandomąjį etapą ir gan ribotai vertina infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę. Taigi būtų labai svarbu pasiaiškinti, ko, kaip, kokia yra situacija, sutia, būtų situacija su tuo sujungimu dar prieš perinant prie galutinio e, projektinių obligacijų etapo po 15 metų. Tai pirmasis klausimas. Antrasis klausimas. Klausimas. Projektų portfeliai. Mes pranešime apie bandomą etapą apie tai kalbėjome. Ir aš manau, kad būtų naudinga ap, apjungti projektus, kur yra pakankama, kur yra panaši rizika, rizikos profilis panašus. Tokiu būdu investuotojams būtų tektų mažesnė, nauda, mažesnė našta ir būtent daugiau smulkesnių projektų galėtumėme finansuoti. Tačiau uh, Ar jūs jau naudojatės tokiu metodu, ar ketinate juo naudotis per ateinančius metus, gal galėtumėte paaiškinti? Trečias klausimas. Tai buvo daugiausia aptarinėjama būtent sverto e, poveikis į, įvedus e, projektinės obligacijas ir koks būtų indėlis iš biudžeto man tas e, sverto efektas nėra labai aiškus. Nes kalba buvo apie tai, kad 15, 15 kartų išauktų investicijos iš ES biudžeto, bet bendrai kokia patirtis yra dabar ir kokio sverto poveikio mes galime tikėtis bandomajame etape ir ateinančiais metais, vėlesniais metais gal galėtumėte detaliau pakomentuoti. Ketvirtas klausimas susijęs su investuotojų kategorijomis. Pirminė mintis buvo išplėsti investuotojų kategorijas ir pritraukti tuos, kurie paprastai neįsitraukia į ES infrastruktūros projektų finansavimą. Kaip buvo tai e, planuojama? Priemonės ilgalaikis tikslas yra sukurti naują realią projektinių obligacijų rinką, kurios dar nėra Aišku, darbai dar tik prasidėjo, bet galbūt galėtumėte jau įvertinti ateities tendencijas. Penktas klausimas, ir apie tai buvo daug kalbama Europos parlamente, būtent projektų atrankos kriterijai. Gavome tokių ženklų ir ponas Hoja, kai lankėsi komitete prieš keltą savaičių, teigė, kad pradžioje turime atrinkti tuos projektus, kurie tikrai būtų sėkmingi. Suprantame, kad būtina tą padaryti, bet kita vertus bandoma pagerinti ir projektų reitingą, tų projektų, kurie dabar dar negalėtų būti finansuojama e, finansuojami per įprastinius rinkos mechanizmus. Taigi labai svarbu įrodyti, kad čia yra naujas papildomas dalykas, ne tik, kad yra finansuojami tie projektai, kurie ir taip būtų finansuojami. Taigi gal galėtumėte plačiau pakomentuoti tos e, atrankos, tą atrankos sistemą. Taip pat kyla ir kitas politinis klausimas, tvarumo klausimas. Kaip jūs pasirinkote pirmosius jau patvirtintus projektus? Stambiausi yra greitkelių projektai turtingesnėse vakarų Europos valstybėse. Kaip tai susijęs su tvarumo kriterijais ir ar jūs taip pat e, savo statistikoje minite, kad yra ir kitų numatoma projektų, kurie bus finansuojami vėliau, pasirinkami vėliau. Ir būtų labai svarbu, kad ten būtų ir informacinių technologijų atsinaujančių energijos šaltinių projektų, nes priešingo atveju kils daug politinių klausimų. Šeštas paskutinis klausimas dėl geografinės, geografinio paskirstimo, kai buvo pradėta bandomoji fazė. Uh, naujosios ypač valstybės narės nerimavo, kad jos negalės dalyvauti šioje priemonėje. Mes bandėme jas įtikinti, kad komisija ir investicijų bankas rems jas e, tam, kad jos realiai sugebėtų gauti tokį finansavimą. Tačiau dabar matome tuos jų patvirtintus projektus ir matome, kad jie skiriami tik tai senosiams turtingosiams vakarų Europos valstybėms ir yra tas sektorius kitos valstybės narės tose e, jūsų diagramose, bet būtų labai svarbu, jeigu jūs galėtumėte įrodyti, kad ne tik Junktinė karalystė, Vokietija, Ispanija, bet ir rytų e, Europos valstybės, e, naujosios valstybės narės galėtų gauti, gauti finansavimą. Ir dar jūs minėjote, kad labai svarbu išplėsti šią priemonę nuo 20 iki 30 procentų projektų finansavimo. Tokiu būdu projektai būtų, ši priemonė būtų patrauklesnė tose valstybės narėse, kurios galbūt negali rinkose gauti taip lengvai finansavimo. Jūs pateikėte savo pirminio pristatymo popierinės kopijas, o tai, ką sakėte, dabar šiek tiek skiriasi. Gal galėtumėte daugiau pateikti informacijos, nes tai irgi yra kontroversiška. Nuo 20 iki 30 procentų. Perimas nuo 20 iki 30 procentų reiškia, kad ES prisima papildomos rizikos. Ir tokį klausimą kėlė ir daugelis valstybių narių prieš pradedant bandomąjį etapą. Taigi iš principo suprantu, kad tą padaryti būtų įmanoma, jeigu geografinė prieptis būtų platesnė. Tai gal galėtumėte patikti daugiau informacijos. Ačiū. Merci, monsieur le rapporteur. Dėkuoju, ponė pranešėjau. Nėra kitų komentarų. Aš tik tai pridursiu prie to, ką sakė pranešėjas, jog aš taip pat, kaip ir jis, esu nustebęs e, dėl to, kad e, pirmieji tie numatomi projektai yra susiję e, su infrastruktūriniais transporto projektais. Atrodo, kad e, čia yra tam tikras e, investicijų potencialas į atsinaujinančių energijų šaltinių sektorių, tačiau praktiškai nieko nėra dėl pla, pla, plačiajuosčio interneto. Ir dėl to yra labai keista, mane tai stebina. E, ir, ir tai galbūt susiję su tuo, kad paskirstant lėšas kalbant apie infrastruktūros tinklų sujungimą ir finansavimą šio, e, šių projektų, praktiškai niekas, nieko nenumatyta skirti plačiajuoščiam e, internetui. Atrodo, kad vyriausybių nedomina šis aspektas naujos finansinės e, programos kontekste. Ir man kyla klausimas, kokia turėtų būti mūsų išvada tuomet. Ar mes atsisakom tų uh, investicijų, ar tai reiškia, kad tos investicijos natūraliai atsiperka ir galbūt nereikia investicijų iš, iš biudžeto, ar, e, ar panaudojant obligacijų iniciatyvą, ar, ar kitas investicijų e, sistemas, kur, kur, kurias siūlo Europos investicijų bankas, tai toks klausimas kyla mums iš tikrųjų. Prašom, žodis jums. Pirmininkė, ačiū. Aš pabandysiu atsakyti pirminius klausimus, po to, to ponas Tomas e, prates atsakymus. Pone pranešėjų, man atrodo, kad jūsų klausimai yra iš trijų kategorijų, tai aš gal tris atsakymus pateiksiu. Po to galėsime dar ir patikslinti. Pirmasis, pirmoji klausimų grupė susijusi pirmiausia su portfelių esme ir poveikiu ir kiek tai turės įtakos e, sverto efektui. Kaip jūs teisingai sakėte, pasiūlymas dėl sujungimo po 14 metų, apjungiant e, dabartinės e, paskolų garantijas transeuropiniams tinklam, tinklams su projektinių obligacijų iniciatyvos portfeliu tam prit, su 230 milijonų eurų suma iš biudžeto ir šalia to yra dar 230 milijonų eurų 14-15 metams. To sujungimo tikslas yra tiesiog pasiekti veiksmingą portfelio poveikį. Jūs klausėte, ar portfelio technologija yra dabar, tik dabar pradėta taikyti. Aš tiesiog jums leidus galėčiau priminti komiteto nariams, kaip ES biudžeto indėlis yra naudojamas ir kaip tai yra susiję su portfeliu pagal starto efektą. ES biudžeto įnašas yra kapitalo įnašas į Europos investicijų banką, o po to Europos investicijų bankas juo naudojasi, jį panaudoja pirmajame projektų portfelio etape. Tai yra pirmojo, pirmųjų nuostolių toks kaip ir draudimas E, bandant apdrausti galimus e, nuostolius per visą portfelį. Ir čia Europos investicijų bankas tokiu būdu gali subalansuoti tuos fondus, kurie ateina iš biudžeto. Kitaip tariant, investicijų bankas gali išmokėti tą sumą ir susijęti tai su, su likusią skolą. Toks yra pirmasis verto poveikio elementas. Tai ta subordinuota skola gali sudaryti 20 procentų nuo pirminių obligacijų ir tokiu būdu sukuriamas antrinis sverto poveikis ir tos pirminiai projektai dažniausiai yra susiję su 20 procentų pirminio finansavimo iš akcinio kapitalo ir panašiai ir dėl to ta iniciatyva nesikeičia ir taip sukūriamas trečiasis sverto poveikis. Na ir tas sverto poveikis yra pasiekiamas tik dėl to, kad bendrijos ištekliais galima apdrausti tą pirmąją skolą, užtikrinti pirmosios skolos draudimą. Ir kuo, aišku, didesnis yra portfelis, tuo jis yra ir kuo jis yra įvairesnis, tuo didesnis yra sverto poveikis. Ir tokia logika yra grindžiamas pasiūlymas dėl trijų portfelių sujungimo. Antroji klausimų grupė yra susijusi su investuotojų pobūdžiu ir skaičiumi. Ponas Tomas, man atrodo, labai aiškiai pasakė, kokia yra dabar rinkoje situacija. Buvo labai daug susidomėjimo iš Europos investuotojų pusės aišku, dar buvo tam tikrų ir reguliavimo neiškumų. Ir Europos investuotojams infrastruktūra ir in, iš principo yra nauja turto klasė. Taip pat ponas Tomas sakė, kad vienas geresnių šios iniciatyvos bruožų yra tai, kad matėme didžiulio susidomėjimo ir iš institucinių investuotojų iš viso pasaulio, įskaitant ir tuos, kurie veikia Azijos šalyse, Šiaurės Amerikoje, kurie turi kur kas daugiau patirties nei Europos investuotojai, kalbant apie infrastruktūrą kaip turto klasę. Ir dar vieną pastabą norėčiau pridurti. Manau, kad e, tai yra susijęs su mūsų pasiekta pažanga ir su tuo, kad pasikeitė mąstysena ir požiūris. Būtent dėl to e, šią iniciatyvą to ir pasiekėme. Ir matome vis dažniau, kad investuotojai kuria komandas, kad tos komandos gali, kad būtų galima efektyviau veikti šioje rinkoje. Ir pirmosius pavyzdžius tokių investuotojų, kurie investuoja tiesiogiai projektus, pamatėme uh, tuos, per tuos privačius projektus ir palaipsniui mes matome tų poveikių, kuriuos tikimės, kad, kurių tikimės pasiekti šią iniciatyvą. Ir galutinės, galutinė klausimų grupė yra susijusi su projektų atranka per, pagal sektorius ir geografinę apriepti. Be jokios abejonės Europos investicijų bankas ir įsivaizduoja, kad ir pats Europos parlamentas uh, supranta, kad pagrindinis projektinių obligacijų išbandymas bus jų galimybė parodyti, kad projektai buvo finansuojami e, būtent tik dėl to, kad yra tos obligacijos, nes priešingų atveju jie nebūtų buvę finansuojami. Ir tai, ką sakė ponas Tomas, per tą bandomąjį etapą buvo čia du svarbiausi argumentai. Pirmas tas, kad ši iniciatyva yra įgyvendama per ribotą laiko tarpą, dėl to mes neturime tiek daug galimybių įtraukti tuos projektus, kurie yra pagal viešųjų pirkimų pagal viešosius pirkimus nėra pirmose vietose. Mes bandome įtraukti tos projektus, kurie tradiciškai ne, nebūtų finansuojami. Na ir pagrindinis tikslas yra paraginti investuotojus investuoti tą naują turto klasę, grupę ir investuotojų noras investuoti pirmiausia ir yra susijęs su tomis šalimis ir tomis jurisdikcijomis, kur jie mato daugiausia patirties e, susijusios su tokiu finansavimu. Bet vis tiek mes labai atidžiai įsiklausėme į parlamentą, parlamento pasiūlymus ir uh, pateikėme ataskaitą apie tos projektus, kurie jau EIB valdyboje yra patvirtinti, tačiau galiu patikinti, kad vėliau tie projektai, kurie dabar yra svarstomi, mes pasistengsime kiek įmanoma išplėsti tą geografinę apriepti, atrenkant tuos projektus, kurie galėtų gauti finansavimą pagal projektinio obligacijų projektą. Na ir gautinė pastaba dėl š... įvairių sektorių Pirmiausia, plačiajuostis internetas. Jūs žinote, kad e, bendrai kalbant apie visus projektus, apie kuriuos esame pateikę informacijos, mes tikimės, kad bus šiek tiek plačiajuošio interneto projektų bandomajame etape, tačiau paprastai projekto finansavimas projektinis finansavimas nebūtinai yra tas metodas, kuris pasirenkamas finansuojant plačiuosčio interneto projektus, dažniausiai yra pasirinkomos kitos finansinės alternatyvos ir dėl to projektinis finansavimas ir projektinių obligacijų rinkų finansavimas nebūtinai yra pasirenkamas finansuojant šios projektus. Ir taip pat jūs kalbėjote apie tai, kad labai svarbu užtikrinti atsinaujančių energijos šaltinių projektų finansavimą ir jų tvarumą. Deja, kol kas nėra įmanoma per projektinių obligacijų iniciatyvą finansuoti atsinaujančių energijos šaltinių gamybos projektus, kadangi jie nepatenka į apriepti. Tačiau transeuropinių tinklų energetikos tinklai, kurie gali būti susiję su atsinaujinančiais energijos šaltiniais ir jų įtraukimu į tinklą, tai yra svarstytina galimybė ir mes dabar kaip sikis tą ir atidžiai darome. Aš dar, pirmininkė, keletą irgi pastabų užsakysiu. Pirmiausia, dėl sverto poveikio tik tai galiu patvirtinti, kad norint kuo galima daugiau gauti iš suturimais ištekliais, daugiau sverto poveikio sukursime, jeigu 230 milijonų eurų ir dar nauji papildomai 230 milijonų eurų bus apjungti, tuomet e, daugiau sverto sukursime nei atskirdami juos, kalbant apie investuotojus ir naujas, na, tą naują turto klasę. Šalia to, kad šviečiame investuotojus čia Europoje ir bandome juos įtraukti į projektinių obligacijų iniciatyvą, komisija labai aktyviai propaguoja infrastruktūros projektus kaip naują turto klasę tarptautiniu mastu. Mes daug dalyvaujame 20, didžiojo dvidešimtuko e, programuose kartu su Australija, kuri pirmininkaus didžiajam dvidešimtukui kitais metais ir kartu su Vokietija bei Indonezija, kurie pirmininkauja dabartiniai darbo grupiai dėl ilgalaikių investicijų. Mes kartu siekiame, kad būtų skatinamos skatinama infrastruktūra kaip nauja turto klasė Europoje ir tą darome ir tarptautiniu mastu. Taip pat mes aktyviai bendradarbiaujame su kitais daugia šaliais tarptautiniais bankais, pavyzdžiui, Azijos plėtros banku, kuris prieš keletą mėnesių pradėjo irgi projektinių obligacijų iniciatyvą Indijoje ir mes per bendrus veiksmus su e, kitais, kitomis e, tarptautinėmis finansinėmis institucijomis bandome įsitraukti į tą naujos turto klasės finansavimą. Taip pat su e BPO mes kartu irgi daug dirbame kapitalo rinkų finansavimo srityje. Dabar dėl 30 procentų mūsų pasiūlymas padengti ne 20-30 procentų yra susijęs su tuo, kad tas būtų apdraudžiami rizikingesni projektai, ar geografinė prasme, ar sektorinė prasme. Uh, Tai yra labai svarbu, labai svarbu mums tas lankstumas, kad būtų apdrausti rizikia. rizikingiausi projektai, bet ne visų projektų atveju reikia dengti ir apdrausti 30 procentų. Ir paskutinis klausimas dėl projektų portfelio. Komisija yra įsipareigojusi panaudoti tą techniką, kai smulkesni projektai yra apjungiami ir įtraukiami į projektinių obligacijų iniciatyvą. Šiuo metu projektinių obligacijų iniciatyva daugiausiai yra susijusi transeuropiniais, su transeuropiniais tinklais. Mes nebandome čia kartoti e, tos technikos ir perkelti jos į kitus sektorius. Mes tiesiog bandome įtikinti valstybės nebandome įtikinti valstybių narių tą techniką e, kartoti valstybėse narėse. Mes tiesiog kalbame su rinkos veikėjais ir tikimės, kad komisijos pasiūlyme dėl finansinių priemonių kitose biudžeto srityse mes jau galėsime pateikti tokių minčių, kurios leistų projektinių obligacijų techniką panaudoti kituose sektoriuose, kur smulkesni projektai gali būti apjungiami regioniniu būdu ar e, sektoriniu būdu. Merci beaucoup, monsieur le rapport. Labai ačiū, pranas pranešėjas. Labai trumpas paskutinis komentaras. Dėkui už paaiškinimus. Manau, kad e, nemažai sužinojome e, e, informacijos apie naujausią padėtį, bet tai yra pirmoji pusmetinė ataskaita, etapas e, kitas seka. Mes kaip biudžetą priimanti institucija pradedame sudėtingas diskusijas dėl finansų programos, dėl 2014 metų biudžetos, dėl e, infrastruktūros tinklų žengimo priemonės ir labai svarbu, kad tose dėrybose dirbtume sėkmingai, kad visas projektas galėtų tęstis. Aš manau, kad išmintinga buvo e, išmintingai buvo pasilikta pradėti antrąją etapą 13-14 metų prieš pradedant e, visapusišką plataus masto projektą ir aš manau, kad taryba bei komisija supranta, kad tai yra protingas veikimo būdas. Europos parlamentas tikrai tam pritarė priešingai negu kurios valstybės narės, taigi kartu stengsime įtikinti visas valstybės narės, kad tai yra geriausia kelias eiti į priekį. Ačiū. Ivailau, ar jūs norėjot pasakyti? Taip. Just, uh, Aš tik tai norėčiau e, šiek tiek pakomentuoti. Šiek tiek nusivyliau atsakymu apie plačiai juos interneto ryšį. E, žinoma, iš esmės e, jį labiausiai finansuoja įmonės ir pramonė. Bet mes čia kalbame apie plačiai juos internetinį ryšį, kuris uh, E, pramoninkam verslui nėra komerciškai patrauklus. Parlamente buvo labai daug diskutuota apie tai, kaip Europos, e, Europos biudžetas galėtų padėti per viešasis privačiasis partnerystės e, plačia juosti ryšį užtikrinti zonose, kurios nėra patrauklios komerciškai labai didelį susidomėjimą tokių priemonių taikymų išreiškė stambiosios bendrovės. O ir manim stebino tai, kad jūs sakote, kad ta priemonė nėra gera plačio šio ryšio interneto plėtimui ir kad tai turėtų finansuoti e, verslo bendrovės. Taip nebus, taip yra e, tankiausiai apgyvendose teritorijose, bet ne visur. Yes. Ačiū, prašom, pakomentuokit. Dėkoju. Aš noriu tik pakartoti, kad mes ir toliau vilėmės, kad pavyks e, rasti plačiojo šio ryšio interneto projektų. Ši iniciatyva projektinių obligacijų iniciatyva savaime nėra skirta toms investicijoms, apie kurias jūs kalbate. Turiu galvą investicijas, kurios komerciškai galbūt neatsipirks. E, galiausiai mums reikės e, kapitalo rinkos finansavimo, e, kuris per projektinės obligacijas, kurios atsipirktų Mes kalbam apie tam tikrų subsidijų taikymą, bet jos turi ateiti iš kitų šaltinių ir tai turi būti numatyta kartu finansavimo pakete, kuris būtų skirtas klasikiniam projektų finansavimui. O paskui galėtumėm galvoti apie kapitalo rinkų galimybės finansuoti e, šias investicijas. Kaip jau sakiau, iki kol kas dar negavome patvirtinimo šiam projektui, todėl jokių projektų nėra išskirta bet ir toliau svarstome įvairias galimybės plačiajuošio interneto projektams ir aš tikiuosi, kad vėlesnėje ataskaitoje galėsiu Jums pranešti, kad šioje srityje pasiekime sėkmės. Très bien, merci beaucoup. Dėkuoju, Dėkuoju už e, pasisakymus ir pritariu Goran Fer išvadai. Yra iš tikrųjų pageidautina, kad uh, naujieji projektai šios eksperimentinės fazės metu e, galėtų būti gyvendinami per naują finansinį laikotarpį, bet aišku, mes matome, kad mūsų finansinės procedūros užtrunka labai ilgai, jau porą metų. Prieš porą metų komisija pradėjo obligacijų iniciatyvą kartu su Europos investicijų banku ir pirmieji projektai finansuojami kaip eksperimentiniai projektai pra, prasidės šių metų pabaigoje, tad pustrečių metų bus užtrukę ir tuo būdu keletą metų reikia tam, kad tinkamai būtų įsibėgėta šioje srityje. Ačiū dar kartą kalbėtojams ir Kadangi dabar yra pusė dvylikos jau beveik, manau, kad turime pereiti prie balsavimo. Ir balsuoti turime dėl vieno dokumento. O būtent koregavimo koficijantas reglamentu 73-2009 numatytoms tiesioginėms išmokoms. Tai yra nuomonės projektas. Nuomonės referentas Giovanni Levyja, kaip aš ką tik tai sakiau, Giovanni Levyja dėja negali dalyvauti šiame posėdėje, nes turi dalyvauti trilogija dėl BŽUP. Aš siūlau pasiimti jums balsavimo lenteles. Įvailo, ar visi pasirengę? Įvailo, prašom. Ačiū pirmininkė prieš balsavimus. Dar keli žodžius norėčiau pasakyti šiuo klausimu, nes nebuvo komitete apie tai anksčiau kalb, kalbėta. Pirmiausia, tas kompromisas, kuris buvo patvirtintas, mano manimu, yra geras ir mes negalime užbėgti įvykiams už akių ir nuspręsti, kaip bus su daugiametė finansinė programa ir dėrybomis. Tačiau čia yra ir skirtumų balsavimo sąraše. Ir tai yra principinis klausimas. Kalbame apie tas taisyklės, kurios įsigalios šiais metais, 13 metais. Ir išmokėtos sumos turės būti 14 metais. Taigi visi pasiūlymai sumažinti ribą nuo 500 tūkstančių iki 150 tūkstančių ir tą padaryti bendrai. Daromos išlygos Bulgarijai, Rumunijai ir Kroatijai. Mano manimu, tai e, teisiškai kažin ar yra tinkamas sprendimas. Ir taip pat norėčiau informuoti kolegas, kad tos išimtys trims valstybėms yra susijusios su tuo, kad tiesioginės išmokas jos gaus nes dar nėra pasiekusios maksimalių tiesiog išmokų sumų ribų. Aš nemanau, kad tai yra sveikintinas pasiūlymas, nes e, tos šalis gauna mažiau. Bulgarija, pažiūrėjau, tik 16 metais gaus maksimalią sumą. Ir tą daryti dabar koregavimo tikslais, teigiant, kad tai yra phase-in etapas ir tų šalių ūkininkai negauna pilnų tiesioginių išmokų sumų. Mano manimu, praėjus devyneriems metams po įstojimo į Europos Sąjungą, e, ta suma pasieks viršutinę ribą. Dėkui, Vailo. Monika Olmajer. Taip, aš žinau, kad mes tą temą jau esame kalbėję Ir dabar norėčiau išreikšti nusistebėjimą. Europos komisija nori, kad apie tai būtų diskutuojama, kalbant apie metinį biudžetą. Bet mesgi neturime priimti jokių sprendimų tol, kol nebus susitarta dėl DFP. Taigi iš esmės mes tarsi iškeliame šį klausimą į priekį. Aš nežinau, kokiu mastu e, išimtys yra juridiškai aptartos, bet aš esu tikra, kad bus labai daug skundžiamasi, e, kai pradėsime jas diskutuoti. Aš manau, kad rimčiausia problema yra tokia, kad pagal Europos komisijos pasiūlymą valstybės yra prieš pastatomos viena kitai. E, manau, kad to galėtume išvengti, nes mes visi už tai mokėsim. Kai kalbame apie krizės suvaldymo mechanizmus, visos valstybės narės turi mokėti už tai vienodai. Nėragi taip, kad kai kurios šalis moko, kitos ima. Čia Europos parlamente matome ginčą tarp valstybių narių, dėl to, kad euro grupėje ir kitose grupuotėse e, skirtingos valstybės narės e, e, tikina savo atstovus, kad būtų balsuojama už. Sakoma, kad Vokietija turės mokėti daug, o kitos šalis neturės nieko mokėti. Taip nėra gerai. Europos komisijos pasiūlymai e, nepadeda pagerinti padėties. Nes kai kalbame apie krizės suvaldymo mechanizmą, mes e, susarstėme, kad e, E, poveikio mastas nėra vienodas visoms valstybėms narėms. Ir Europos komisijos pasiūlymas, taip kaip jis yra patiktas dabar, tik dar labiau suskaldys valstybės narės. Aš manau, kad anksčiau komisija yra protingesnių pasiūlymų pateikusi. Ponas Artong. Viena techninė pastaba. Aš nesinešiu balsavimo kortelės, todėl galiausiai e, balsuos pakeldamas ranką. Puiku, taip visiems atsitinka kartais. Ir e, dabar išklausę tų komentarų galim perėti prie balsavimo. Kompromis. Gran... Didžioji A kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Tai apima ir pirmą pakeitimą. Tryliktas pakeitimas dviejų dalių. Pirmoji dalis. Pranešės už. Kas už? Kas prieš? Ir pasitikrinsime elektroninį būdu. Balsavimas pradedamas. Ar jau 20, visi 27 kolegos balsavo? Balsavimas baigtas. 12 už 11 prieš. Ponas Arton, ar jūs susilaikėt, ar balsavot prieš? Tad 12 prieš 12 už atmestą. Taip, tai buvo pirmoji dalis. Ar tai reiškia, kad antroji dalis dar lieka ir turime dėl jos balsuoti. Panašėjęs už antrąją dalį. Kas už, kas prieš, susilaiko, niekas, susilaiko, priimta. Toliau. Dvyliktas pakeitimas neatkrenta. Atkrenta tik pirmoji dalis jo. Antroji taip pat. Tos abi dalis yra skirtingos. Non, alors, le secrétariat me dit que. Sekretariatas man sako, jog e, pirmoji dalis 12 pakeitimo yra susijusi su pirmąją 11 pakeitimo dalimi. Kadangi 11 pirmąją dalį atmetėme, todėl neturime balsuoti dabar dėl 12 pirmosios dalies. Bet turime balsuoti už antrąją 12 pakeitimo dalį. Ar ne? c'est divisé, c'est divisé. Je pense qu'ils ne gagnent pas d'argent, ils perdent de l'argent à peu près. Bon, alors, alors finalement, c'est le. Taip, aš supratau neteisingai pasirodo. Turime balsuoti dėl pirmosios dalies 12 pakeitimo, todėl kad atmetėme 11 pakeitimo pirmąją dalį. Pranešėjas už. Kas už pirmąją 12 pakeitimo dalį? Kas prieš? galbūt rezultatai bus tokie pat kaip ir prieš tai. Pasitikrinkime elektroniškai. Pradedame. Balsuoti baigiame. 14 už, 10 prieš. Ponas Arton, jūs, jūs prieš balsavote. 14 už, 11 prieš, 3 susilaikė. Tad ši pirmoji dalis priimta. Antroji dalis Ar turime balsuoti dėl jos? Ne, todėl kad e, prieš tai vykęs balsavimas ją apima. Antrasis pakeitimas atsiimtas. Keturioliktas pakeitimas. Taip pat penktas ir šeštas patenka į A kompromisą. Tad dabar e, trečias pakeitimas, pranešėjo pakeitimas. Jūs turite šio pakeitimo tekstą, e, kas už jį, prieš, susilaiko priimta. Šeštas atsijimtas, aštuntas George Lyon pakeitimas. Pranešėjas už. Kas už? Kas prieš? Kai kurių frakcijų atstovai susiskaldė elektroniškai pasitikrinsime. Pradame, baigiame. 14 už 10 prieš, ponas Artung prieš, Goran Ferm prieš, tad 14 už, 14 ir 12 prieš. 3 susilaikė, tad priimta, nes dauguma balsavo už. Septintas atkrenta pirmas taip pat, devintas ir dešimtas apimti prieš tai vykusio balsavimo, tad galutinis elektroninis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Dvidešimt keturi už. Sartung prieš. 25 už, vienas prieš, keturi susilaikė. Puiku. Sveikiname pranešėją, nors jo ir nėra salėje dabar. Kitų balsavimo nebus šiandien. Siūlau dabar pereiti prie 18 darbo tvarkės punkto. Kolegos tylos. 18 punktas. Norėčiau paprašyti Monikos Olmayer pavaduoti George Lyon, svarstant šį klausimą. Jinai e, e, pakalbės apie biurą ir biudžeto komiteto bendros darbo grupės e, darbo ataskaitą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 kad bendros darbo grupės protokole net, net, neturėtų susidaryti įspūdis, kad mes priimame sprendimus. Priešinkai, mes tiesiog pateikėme siūlymus, kuriuos galima analizuoti, taigi nenorime sukurti to neteisingo įspūdžio. Darbo grupėje mes analizuojame temas, pavyzdžiui, bendradarbiavimas su regionų komitetu, ekonominių socialinių reikalų komitetu, vertimo raštų sritys, srityje, kitose srityse. Mes jau pradėjome pirmasias diskusijas, nes abiejose tuose komitetuose ir aš kaip parlamento biudžeto pranešėja galiu pasakyti, kad e, jau šešis mėnesius parlamente apie tai kalbamės, tačiau patys komitetai nesikalba tarpusavyje. Ir tai stebina, nes jie nėra informuojami ir tai šiek tiek stebina. Taigi jie norėjo su mumis e, aptarti tuos klausimus. Taip pat e, kalbėjome apie Europos parlamente galimybę naudoti mažiau popieriaus, kad būtų galima labiau naudotis informacinėmis technologijomis. Na, aišku, turi būti visiškai kitoks požiūris į informacinės technologijas. Tarp kolegų vieni naudoja daugiau, kiti mažiau. Tie, kurie nori naudotis popieriniais dokumentais, negalime jų versti naudotis tik informacinėmis technologijomis, bet galima ir kitaip sumažinti popierių, popierius vartojimą. Pavyzdžiui, proto, pro, posėdžių protokolai yra dabar rengiami tik elektroniškai, kai kurie komitetai tą daro, įskaitant ir mus. Ir atvirai kalbant, Manau, kad verta pabandyti elektroniškai renkti protokolus. Blankai, vairūs dokumentai, jie yra išmetami, kai tuo tarpu tuos dokumentus būtų galima panaudoti antrą kartą kitame posėdyje, nes priešingų atveju vėl reikia iš naujo atsispausdinti tos dokumentus ir man atrodo, kad juos panaudoti per kelius posėdžius yra puikia galimybė mažiau naudoti popieriaus. Na ir ta praktika turėtų būti taikoma, ko galima plačiau. padedant, aišku, ir padėjėjams, personalo nariams būtų galima patobulinti situaciją. Aš elektroninėme komitete pati dirbau ir gavau tik tai pusvalandį pagalbos, o po to viską turėjau pati, dėl visko pati susiorientuoti ir tai nėra labai puiku, nes įdomu, kaip nariai gaus paramos, kaip susilauks pagalbos, kuomet elektroninis komitetas bus e, pradėtas taikyti plačiau. Taip pat bus įvertintas mūsų elektroninis susitikimas ir mobilios įrangos naudojimas, planšetinių e, kompiuterių naudojimas posėdžiuose vietoj popierinių dokumentų. Mes norime įvertinti tokį siūlymą na, ir bendrai apžvelgus visas priemonės po 2014 metų panašu, kad 11 milijonų e, popieriaus lapų būtų sutaupoma ir tai yra tikrai nemažai. Per vienerius metus 600 tūkstančių eurų būtų sutaupoma be didesnių problemų. Mes paprašėme, kad generalinis sekretorius uh, pateiktų tokios e, gilesnės analizės, analizės ir atliktų studijas dėl tų pirminių skaičių ir pasakytų, kas siūloma komitetams iki kito karto. Taigi tiek iš darbo grupės naujienų. Ačiū e, Monikai atlikus puikų darbą darbo grupėje. Darbo grupėje, darbo grupėje veikia sėkmingai ir abi pusės yra patenkintos. Ar būtų klausimų Monikai? Puiku. Norėčiau padėkoti visiems. 11 darbo tarkės punktas dėl naujo taisomojo biudžeto projekto. Panašu, kad nėra būtinai šiandien aptarti. Kiti klausimai humanitarinę pagalbą Sirijai. Mane užsienio reikalų komiteto pirmininkas kreipėsi dėl laiško, kurį aš jums irgi išdalinau ekonomikos afet ir mūsų komiteto pirmininkai jį bendrai turėtų pasirašyti ir juo prašoma, kad būtų skiriama didesnė humanitarnė pagalba Sirijai, nes ten žmonės kenčia nuo karo, e, susiklošius e, dar sudėtingesniai situacijai dėl konflikto toje šalyje. Ir... E, Reikia pažymėti, jog Europos valstybės tiek per ES, tiek e, dvišalių pagrindų teikia daugiausiai paramos - 600 milijonų, 200 milijonų e, sudaro ES eko pagalba, o e, likusi dalis e, dvišalių pagrindų iš e, valstybių narių. Sirija yra apimama mūsų kaiminystės e, politikos valstybė, tačiau kol kas dar sutartis e, su jie nepasirašyta ir dėl to iš biudžeto lėšos negali būti panaudojamas tuo tikslu. 11 metų gruodžio mėnesį Europos komisija e, patvirtino specialią priemonę 10 milijonų eurų. Tos lėšos turi būti naudojamos Sirijos ir Palestinos pabėgėliams. 12 metų birželio mėnesį komisija patvirtino 23 milijonų pagalbos skirimą Sirijos pabėgėliams Jordanijoje ir Libane. Dėl atidėjimų, dėl rezervo e, skubiai pagalbai, kaip jūs žinote, tai yra tokia priemonė, kuri e, ne įeina į daugiametę finansų programą, tačiau kiekvienais metais e, šie priemoniai gali būti naudojamos tos lėšos, kurios nebuvo panaudotos e, prieš taimis metais. Tad dabar tas rezervas turi 115 milijonų eurų asignavimų, e, įsipareigojimą asignavimų ir e, 15 milijonų mokėjimų asignavimų, tad e, būtų pageidautina dalį tų lėšų esančių rezervę panaudoti tam, kad e, būtų suteikta pagalba nuo pilietinio karo nukentėjusiems žmonėms Sirijoje. Šiame laiške yra taip pat siūloma paskatinti ES valstybės e, narės teikti daugiau pagalbos e, šio, šio karo, e, auko, nukentėjusiems nuo šio karo žmonėms. Kaip biudžeto komiteto pirmininkas aš neturėčiau skatinti išlaidų, nes mūsų uh, įprastinis vaidmuo, kaip ir, kaip ir turėtų neleisti mums to daryti, tačiau kita vertus turime atsižvelgti į žmogiškus aspektus, vyksta gana tragiški įvykiai ir kadangi mūsų komitetas atidžiai stebi šituos dalykus ir aišku, suprasdami savo biudžetinius uh, E, imperatyvus e, ir suprasdami, jog yra ir e, tam tikros ribos, vis dėlto turime, turime prisidėti prie tos pagalbos. Ir aišku, turime skatinti valstybės narės, kad jos prisidėtų prie tos pagalbos ir visi trys mūsų komitetai prisideda prie šitos iniciatyvos, kad jinai įgytų daugiau svorio ir todėl uh, tas laiškas yra siunčiamas pirmininkaujančiai Airijai, Airijos e, premjerui ir poniai Ašton. Dėkuoju, ponė pirmininkė, jūs puikiai apibūdinote padėtį, aš pats esu e, vystome bendradarbiavimo komiteto koordinatorius ir taip pat labai daug svarbos teikiu šitiems aspektams. Šios ryties e, komisaras puikiai puikiai dirba savo darbą, tačiau trūksta lėšų. Kaip jūs žinote, ES yra didžiausia pagalbos teikėja, vien tik tai komisija labai daug e, pagalbos skiria ir prie, prie tos pagalbos prisideda dar valstybių narių, dvišalių pagrindų teikiama pagalba. Aš manau, kad neturėtume dabar e, čia kelti klausimo, ar mes didinam išlaigas Mes turime įsipareigojimų, labai senų įsipareigojimų 2005 metais, kuomet buvo e, kalbama apie ES susitarimą dėl vystamai bendradarbiajimo, tai e, buvo susitarimas dėl 0,7 procentų e, pagalbos skirimo e, vystamajam bendradarbiajimui. Ir humanitarinė pagalba taip pat, kaip ir patektų į tą kategoriją. Tai, tai būtų tik tai mūsų įsipareigojimo vykdymas. Ir dabar mes privalome, visi, visos 28 e, valstybės, e, tai yra 27 valstybės plus komisija, 28 subjektai turi dabar vykdyti tą įsipareigojimą. Ir iki šiol, kuomet ES trūkdavo lėšų, aš visuomet klausdavau, e, kuo, kuo aš galiu būti naudingas. Aišku, mes turime tikėtis geros valios ir valstybių narių pagalbos. Aišku, ir, ir, ir jūs pasirašysite tą laišką ir tuo, tuo, tuo būdu uh, tas laiškas įgis dar daugiau svorio. Tas laiškas siunčiamas pirmininkaujančiai arijai. Aš manau, kad e, visi trys komitetai pabrėžtų čia savo įsipareigojimą, kuomet e, vyko diskusiją dėl daugiametės finansų programos. Valstybės e, narės beje sumažino savo finansinius įsipareigojimus palyginus su tuo, ko nu, siekė komisija. Ir ponas Van Rompuy tuomet sakė, kad e, valstybės narės paskui kompensuos tą, tą trūkumą. Tad tai visiškai sutampa su e, šita politinė linija ir su tuo, e, kokius įsipareigojimus priima valstybės narės. Dėkuoju, kolegos. Dar žodžio paprašo kolega. Przewodniczący, ja mam pytanie, czy wiemy, czy pomoc ta będzie skierowana... Ačiū pirmininkė, aš turiu klausimą. Ar žinome, kad ta pagalba tikrai bus skiriama tik Sirijos žmonėms, ar e, pagalba bus skiriama ir Siriams e, Jordanijoje ir Libane? L'ensemble, bien entendu, l'ensemble. Aišku, viskas, nes čia kalba sukasi apie nukentėjusius nuo karo žmonės. Dažniausiai tai yra žmonės, kurie, kurie buvo perkelti ar, ar, ar, ar ar Sirijoje, ar, kaim, ar kaiminė valstybė teritorija dėl karo. Jeigu nėra kitų komentarų, tai tuomet aš manau visi galime pritarti tam, kad turime nusiųsti tą laišką ir kad biudžeto komitetas prisidėtų prie šitos iniciatyvos e, ir kad aš pasirašyčiau e, tą laišką kartu su Ekon ir, ir užsienio reikalų komitetu ir kad laiškas būtų nusiųstas e, Airijos atstovams. Tad e, mes išsėjome darbo tvarkę. Kitas mūsų posėdis vyks gegužės 29 e, dieną nuo pusės 12 iki 13.30. Dėkuoju visiems.